Galbūt reikėtų paaiškinti, kodėl kalbėsime apie dviejas, apie darybas dviem šalimis atskirai - Australija ir Naująją Zelandiją. Darybos prasidėjo su abiem šalim dėl laisvosios prekybos sustarimų. Atvi Pirmas etapas Liepos mėnesį Briuselėje. Helena Kriunik, mūsų darybininkė, kaip tik atvyko pas mus, prašom, žodis jums. Labai ačiū. Iš tikrųjų, užtruko, kol buvo patvirtinti darybų įgaliojimai, tačiau tas buvo padaryta galiausiai gegužės pabaigoje. Komisijos narė mūsų tuo metu nuvyko į Australiją, Naują Zelandiją ir iškart labai greitai prasidėjo dėrybos. Tas e, įvykis jai buvo puikiai galimybė susitikti Kamberoje su įvairiais veikėjais. Ji pradėjo dėrybas su tuo metu ministru pirmininku ir prekybos ministru tuometiniu. Ir e, matome, kad Australijoje tikrai dėrybos labai daug paramos sulaukė. E, Pirmame etapui susidarė toks palankus momentas ir pirmas etapas dėrybų vyko Liepos 2 ir 6. Jūs gautė raštu ataskaitą. Ir e, dabar nemažai 17 darbo grupių, kurios E, keitėsi nuomonėmis apie politikos priemonės, požiūrį, abipusės buvo išklausytos, visi skyriai aptarti, išskyrus bendrasias institucinės sąlygas, įprasta, kad vėliau jos aptariamos. Pateikti yra pasiūlymai ir dirbama buvo gana intensyviai, kad būtų parengti tekstai pasiūlymų Mes e, šiek tiek užtrukome, kol sulaukėme įgaliojimų, taigi reikėjo iškart pereiti prie turinio. Iš Australijos pusės galime pasakyti, kad jie pateikė tris tekstus, mes dvylika turime, jau viskas paskelbta yra internete. Diskusijos e, vyko Australijos pusė dėl mūsų pasiūlymų e, tekstų, nes jie buvo pateikti gana e, vėlai, bet diskusijos apskritai buvo labai naudingos, nes abiejų pusių ekspertai galėjo aiškiai pasakyti, e, kokia yra politika. Mes taip pat apriepti vertinome iš esmės, tai buvo labai naudingas taip pat darbas ir galiausiai diskusijos buvo labai atviros, e, veiksmingos, e, dėrybininkai tikrai užmėsgė tamprius ryšius, kai vyksta susitikimai su tokiais, e, tarp tokių profesionalų, pavyzdžiui, iš Australijos ir Naujosios Zelandijos pusės, tai tikrai galime tikėtis, kad viskas vyks gerai. Mes sutarėme dėl įvairių skyrių, bet taip pat apriepties sitie, bet yra ir probleminių sričių. Dabar žinome abiejose pusėse, kokios jos yra. E, žemės ūkis tai yra jau tris rytis. E, cukrus, e, gyvulinkystės produktai, geografinės nuorodos, viešiai pirkimai ir taip pat yra sanitariniai tam tikri klausimai. Mes e, sutarėme dėl e, tvarkaraščio, siekėme dirbti greitai. Rudenį bus surinkta visa eilė videokonferencijų, ypač tose srityse, kur kol kas nepateikti tekstiniai pasiūlymai. Taip pat vėliau e, rugsėjo mėnesį, tą savaitę 24 vyriausias darybininkas atvyks sustiks su manimi ir mes įvertinsime rezultatus e, pasiektus per vaizdo konferencijas. Paskui prasidės antras darybų etapas e, lapkričio 18-19 savaitę Kamberoje vyks susitikimai. Galima sakyti, kad pradžia yra tikrai nebloga, kaip ir tikėjomės. E, mūsų visi partneriai tiek Kamberoje, tiek e, kitur e, demonstruoja gerą valią. Norėčiau padėkoti ir parlamentui, ir konkrečiai jūsų komitetui už paramą daryboms. Darybos tikrai svarbios, nes Mes žinome, kad kai kurie partneriai e, naudojasi labiau privilegijuotą padėtimi negu kad ES veikėjai. Mes ieškome salčio taškų. E, žiūrėsime, kaip plėtosis laisvosios prekybos sustarimai, taip pat į naujus klausimus. Ir tai yra šiaip palankus signalas, žinia, galvant apie dabartinį priekybos e, klimatą. Mes, sudarydami laisvosios priekybos susitarimu, išreiškėme pasitikėjimą taisyklėmis pagrįstų bendradarbiavimu. Ir mūsų nuomonė šiuo metu tai ypač aktualu. Labai ačiū. Dabar ponas Moiseris, mūsų pradėšėjas. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju vyriausiai dėrybininkiai, taip pat Australijos ambasadoriui uždalyvavimą posėdėje. Tikrai pirmas etapas darybų vyko labai sklandžiai. Mes žinome, kad rugsėjai ir spalį vyks darbas pagal atskiras skyrius. Jau darybininkė minėjo, kad ir parlamentas Europos išreiškė susidomėjimą yra e, tris kartus jau nuo 16 metų buvo patvirtintos rezoliucijos ir išreikštas tvirtas pritarimas daryboms, kadangi e, tai yra mūsų svarbus partneris ir aišku tam tikrų e, spragų ar problemų, bet Australija nėra e, daugiausiai problemų keliantis šalis. Mes sieksime susitarimu. E, atsisakyti tam tikrų tradicinių nuostatų ir, pavyzdžiui, dėl žemės ūkio, nors žinome, kad buvo problemų praeitie, bet e, darybų tai bus irgi svarbi dalis žemės ūkis. Aš e, praeitie e, dirbau žemės ūkio srityje ir žinau, kad reformos bendrosios žemės ūkio politikos tikrai sustiprino mūsų žemės ūkį ir kalbu ne klišėmis. Taip pat matome, kad verslas tiek Australijoje, tiek Europoje remia dėrybas. Liepos mėnesį su pirmininku Langė ir kitais kolegomis susitikome su uh, e, pono Piteriu Kosgrau ir mes e, matėme, kad tikrai labai pritariama yra dėrybams. Europos e, verslininkai, verslo bendruomenė taip pat pritarė sutarimui, su jais mes reguliariai susitinkame. Ir dar norėčiau priminti, kad vyksta su pramonės atstovais internetu konsultacijos iki rugsėjo 7 dienos. Aš norėčiau paraginti visus dalyvauti, nes tai padės tiek komisijai, tiek Europos parlamentui tolesnėse darybose. Norėčiau paklausti komisijos, kada pamatysime viešus konsultacijų rezultatus, kada bus atlikta analizė, tai būtų naudinga ir mūsų komitetui, ir visam parlamentui. Uh, E, norėtume pamatyti komisijos e, vertinimą, analizę tų konsultacijų. Tai aktualu visiems. Ataskaita apie pirmąjį etapą rodo, kad abi pusės dirba profesionaliai, e, apriepties nustatymo e, darbai buvo taip pat labai išsamei atlikti, matome gerą valią ir tai yra puikūs elementai, kurie e, leis mums pasiekti greitai konkrečios pažangos. Aišku, yra sudėtingų sričių, bet taip ir turėtų būti, nes tai yra rimtos darybos. Žemės ūkis, kilmės nuorodos E, sanitarnės taisyklės. Ir taip pat e, kai kurie kiti klausimai, bet jau matome ir tam tikrų sprendimų ir tikimės, kad e, tos darybos bus sparčios, viską ir tai, jeigu norime rezultato, taip ir turėtų būti. Ant Antras etapas vyks e, lapkričio 9, prasidės 9 dieną. E, laiko dar nemažai, bet žinau, kad vyksta darbai iki to. Ir e, ponas Junkeris yra paskelbęs sieki baigti darybas iki komisijos kadencijos pabaigos. Aš matau, kad vyksta paralelinis procesas e, darybos kartu su priekybos politikos dialogu. Aš ne visiškai viską suprantu ir norėjau paklausti, kaip jūs ketinate suvaldyti tuos du procesus. Ar reikia, kad jie išliktų atskiri, ar jie gali sutapti, galbūt aš klystu, bet aš galvoju apie anksčiau vykusias darybas. Ir dar vienas dalykas dėl konteksto. Neseniai matėme mm, politinius pokyčius Australijoje ir kaip tai takos darybų tvarkaraštį ar turinį, ar ne, nepaveiks niekaip. Būtų man labai įdomu išgirsti iš abiejų pusių atsakymus. Um, uh... Labai ačiū. Įdomių klausimų pateikėt, o dabar žodį suteiksiu po dvi minutės šešėliniams pranešėjams. Ačiū. Pone pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. E, labai ačiū e, Jums kartu, e, ačiū Australijos ambasadoriui už tai, kad atvykot pas mus, mes taip laukiam dėrybų rezultato. Labai malonu, kai buvo pasakyta, kad labai skaidrumas užtikrintas, kad dėrybų rezultatai bus viešinami. Ir suprantama, labai svarbu, kad piliečiai e, galėtų matyti, kaip vyksta dėrybos, kad e, jiems būtų pateikiama informacija, informacija apie pasiektus dėrybų rezultatus. Pati turiu porą klausimų e, susiję su tiek Australija, su Naujaja Zelandija. Jau buvo paminėta, kad kai kurie skyriai dar iki galo nebuvo aptarti. Tai kaip jūs vertinat paslaugų liberalizavimo klausimą? Ir toliau kitas klausimas susijęs su žemės ūkio produktais. Jūs turbūt e, žinot, skaitėt rezoliucijos tekstą, kur aiškiai pasakyta, kad kai kurie žemės ūkio produktai nepateks į dėrybų apriepti. Tai kiek Australija pritarė tokiam požiūriui Kitas klausimas - darnus tvarus vystimasis. Mano galva, šis klausimas yra labai svarbus. Mes turėtume užtikrinti, kad šis dėrybų skyrius tikrai būtų kuo tvirtesnis. Galbūt būtų galima e, pas, kartu įvertinti ir e, sankcijų mechanizmą, nes e, Australija yra Ramiojo vandenino partnerystės e, susitarimų šalis. E, Ir todėl šiame kontekste e, aplinkosaugos skyrius e, būtent e, irgi labai svarbus, galbūt vėlgi reikėtų, pravartu būtų numatyti ir tam tikrą sankcijų mechanizmą. Labai svarbu, kad iš jų pusės Australijos ir Naujosios Zelandijos, kad nebūtų problemų. Toliau kitas skyrius, kur kalbama apie kovą su korupcija, kur kalbama apie mokymą. Labai svarbu, kad būtų uh, minimas mokesčių vengimas, mokesčių nemokėjimas, kartu dėl tokių nuostatų kaip vyrų ir moterų lygios galimybės, e, kaip Australija vertina šiuos klausimus, kad tokiuose sustarimuose neturėtų būti pamirštamas ir moterų galimybių klausimas. Tad kaip Australija vertina šitos mano paminėtus punktus. Pone Malklarkin. Mūsų frakcija labai rėmė dėrybas su Australija. Kol kas mes dabar kalbam apie Australiją, E, labai gerai, kad pirmasis dėrybų ratas jau įvyko ir kad e, abi šalis pademonstravo tvirtą e, valią ir kartu aptarta daugybė sričių, kurios pateks į šitą susitarimą ir buvo pateikta konkrečių pasiūlymų. Tad labai svarbu, kad komisija ir toliau taip užsiengažavusi ir intensyviai dėrė, dėrėtųsi per visą procesą. Ir kartu turim darbus, kuriuos reikia greitai nuveikti. Bet kita vertus yra tam tikrų netikrumų susijusių su Australijos uh, pozicija. Kaip ir ponas Moisa, aš irgi norėčiau paklausti, ar jūs žinot daugiau, ką nors apie Australijos uh, dėrybinius uh, įgaliojimus, nes pasikeitė jų vyriausybė, gal jūs jau buvot susisiekę šiais klausimais su jais. Dabar gal komisija per kitą dėrybų ratą vėlgi e, pateiks konkrečių pasiūlymų dėl prieimų prie rinkos klausimo ir kaltur dėl skaitmeninės priekybos skyriaus. Irgi tas dalykas labai svarbus. Čia mes turėtume irgi kažkaip e, vadovauti šiais klausimais tam, kad tikrai pasiektume geresnį rezultatą. Tad e, galbūt mes galėtume, nežinau, kažkaip patobulinti, pakeisti e, su šiuo skyriaus susijusias taisyklės. Ačiū. Alde, frakcijos vardu Elzi Katainen. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu, kad vyksta e, dėrybos dėl laisvosios priekybos susitarimų tiek su Australija, tiek su Naujaja Zelandija. Uh, Ir esu tikra, nors dabartinė padėtis nėra e, šiaip jau e, lengva, bet manyčiau, kad vis dėlto pasiek, pasieksime tokių visapusiškų susitarimų, iš kurių naudos gaus visos jų šalis. Tų susitarimų e, toks vienas tikslų kartu E, stiprinti ir, mm, ir, ir mm, tobulinti PPO e, taisyklės ir todėl nereikėtų pamiršti, kad nors tos dvi valstybės ir daugeliu požiūrių panašios, bet mes vis dėlto deramės e, atskirai su kiekviena. Ir tai ypač pasakytina, kaip tai svarbu laikyti skirtingo požiūrio e, derantis dėl žemės ūkio produktų, kadangi žemės ūkis yra tokia delikačiausia dėrybų sritis. Ir e, labai svarbu, kad mūsų žemės ūkio gamintojai būtų apsaugoti. Todėl norėčiau išgirsti komisijos požiūrį į šį klausimą. Australija yra viena iš e, greičiausiai augančių ekonominė prasme valstybių. Kartu labai svarbi mums yra ir Naujoji Zelandija ir labai, labai sveikintinas jų e, visapusiškas priekybos e, su visais, jų priekybos su visais darbo tvarkė. Naujosios Zelandijos pasirinktas požiūris labai panašus į ES požiūrį, kurio buvo laikomasi per e, iki tol sudarytus laisvosios priekybos susitarimus. Tad aš tikiuosi, kad e, tikrai ir toliau bus išlaikytas spartus dėrybų tempas. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu ponas Buchneris. Labai ačiū. Naujoji E, Australijos vyriausybė ketina pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo. Ir tai turės poveikį ne vien tik tai pačiai Australijai, nes nepamirškim, Australija yra daug, daugiausia pasaulyje importuoja anglies, eksportuoja. Bet e, vėlgi dabar e, šiuo atveju tarsi keičiasi e, dėrybų e, kryptis. Toliau kitas klausimas. E, ką komisija ketina daryti, jeigu Australija iš tikrųjų pasitrauktų iš Paryžiaus susitarimo? Ar tai yra, kaip sakyt, lašas, kuris perpildys kantrybės taurę, ar, ar tai bus priimtina, ar tai nesustabdys dėrybų? Uh, nes e, mes e, iš tikrųjų norėtume, kad e, būtų deramasi dėl to, kas ne vien susijęs su pelnu. Norėčiau priminti, kad šiame kontekste per Liepą Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuriai pritarė didžioji dauguma visos frakcijos. Ir buvo Sakyta, kad neturėtų būti daromi jokie prekybos sustarimai, jeigu nėra laikomasi Paryžiaus susitarimo. Hm, hm, hm, Norėčiau padėkoti paniai Kanik, ambasadoriui, taip pat pranešėjimui. Dėl dėrybų su Australija ir Nuoja Zelandija norėčiau pasakyti, kad nieko prieš šią šalis neturiu, bet aš esu prieš tai, kad vis daugiau būtų transportuojama prekių aplink visą pasaulį. Tai netitinka Paryžiaus sutarimo e, tikslų. Australija nenori jo remti, o mes remiame. Ir turime atsižvelgti į tai, kiek iš viso kainuoja uh, produktų transportavimas. Nes uh, iš tiesų ar į tai neturėtų būti atsižvelgiama, kad produktai transportuojami aplinkoje e, pasaulyje. Tai turi būti svarbu darybose, turime žinoti, kaip e, tai bus uh, įtraukta į dėrybas. Ir uh, Dar viskas pristatinėjama taip, kad tai bus palanku piliečiam ir NVO, bet iš tiesų viskas palanku tik tai įmonėm. Ir tiesą sakant, komunikatas net nebuvo paskelbtas viešai, su juo nesusipažino netgi. Um, Europos parlamento nariai iš tiesų darbas vyko užkulisiuose, susipažino su to tik tai tarp, tarptautinės įmonės. Uh, Nes e, kyla toksai klausimas, ką daryti su ta įtaka, kuri yra už e, parlamentinės e, veiklos ribų. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti iš atostogų grįžusią ponę Miner. Na, turėčiau porą klausimų dėl Australijos e, komisijai, kalbant apie laisvą asmenų judėjimą tarp Australijos ir ES. Ar apie tai buvo kalbama, ar apskritai tas klausimas buvo e, keltas, ar numatoma e, na, tokia sąlyga dėl laisvo asmenų judėjimo tarp ES ir Australijos, nes turbūt tai būtų protinga padaryti ES požiūrį, mes iš tiesų kalbame apie laisvą prieigą prie rinkos be, be laisvo asmenų judėjimo nuostatos ir kitas klausimas. Ar buvo pasiūlymų dėrybose, kad Australija turėtų mokėti už prieigą prie ES rinkos? E, kadangi to tarsi reikalaujama iš Junktinės karalystės. Ir kodėl komisija taip nusiteikusi prieš Junktinę karalystę, nes e, neprisimenu, ar, ar svarų, ar euro 40 milijardų. Tai iš tiesų ne, nemaža suma, kurias reikalavome iš Junktinės karalystės, ar kad nors panašaus reikalavome iš Australijos. Dar turiu vieną klausimą. Uh, skaičiau ataskaitą apie dėrybas ir nelabai ką radau paminėti apie tai, kas vyksta tose dėrybose, kokie e, pasiūlymai teikiami dėl žemės ūkio produkcijos, o tai visuomet yra labai e, prieštaringas e, elementas priekybos susitarimuose. Yra kai kas pasakyta apie energetiką, žaliavas. Kokia pozicija šiais klausimais? Na, Galėčiau pasakyti, kad Europos parlamento tekste yra paminėta žemės ūkio produkcija 19 skyriaus J punkte, bet galbūt būtų galima sužinoti kažkokių bazinių faktų, jų ten tiesiog nėra. Ir dar viena, nesileidžiant diskusijas apie istoriją, bet e, esmė yra tokia ir tai aktualu mano šaliai. Kai mes e, įstojome 75-aisiais Europos Sąjungą, tuomet jau buvo pasibaigę galioti pereinamojo laikotarpio susitarimai. Tuo metu mes vykdėme priekybą su Australija ir, ir iš tiesų buvo, buvo teigiama ir dabar tai teigiama yra, kad kur kas lengviau yra dėrėtis dėl prekybos sustarimų, kai esi ES sudėtyje. Ir iš tiesų praėjo 40 metų ir tebe kalbame apie tai. Bet visgi gal galėtumėt atsakyti į mano tiesioginius klausimus, ypač dėl žemės ūkio. EU, e uh, for... Suteiksiu uh, žodį ponui Justinui Andui, Australijos ambasadoriui ES. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai, ačiū pranešėjams už jų pastebėjimus. Na, mūsų supratimu, tai buvo tik pirmasis ratas. Tai nelabai buvo laiko aptarti, kaip bus deramas, kokie terminai bus. Uh, pagal kokią programą bus vykdomos e, dėrybos. Mes pritartumėm e, tam, ką sakė ponia Kionė, kad e, šis dėrybų ratas buvo konstruktyvus buvo bandyta išsiaiškinti, kokie apimtis būtų susitarimo ir tai buvo naudinga. Ko mes norėtumėm, tai išsamaus ambicingo susitarimo Iš tiesų, šiuo metu prekybos rytyje patiriamas didžiulis spaudimas mūsų bendruomenėse, kitur labai svarbu, kad ir Australija, ir Europos Sąjunga labai aiškiai pareikštų, kad remia taisyklėmis pagrista priekyba, sąžininga priekyba, atvira priekyba, skatinančia investicijas, aišku, galimi iššūkiai ir vienai ir kitai pusiai. Tačiau, aišku, mes norime rasti kelią į priekį, rasti sprendimą kylantiems klausimams, kurie būtų primtini abie, abiem pusėm. Dėl klausimų, pabandyčiau sakyti, dėl e, naujos vyriausybės. Tai ponas Morisinas, mūsų naujasis e, premjerministras, nau, naujas investicijų ministras, e, Birminghamas, užsienio reikalų ministras, taip pat naujas panas Finas ir uh, Iš tiesų, premjeras Morisinas e, yra išsakęs, kad e, reikia testinumo, kalbant apie e, dabartinės vyriausybės užsienio politiką palyginti su Turnbull vyriausybės politika. Senatorius Birmingemas nėra pas, paskelbęs konkrečiai pozicijos šiais klausimais, bet uh, šaltiniai vyriausybėje teigia, kad e, galime e, tik, tikėtis, kad pozicija išliks tokia pati dėl dėrybų su ES prekybos sutarimo, dėl uh, E, Paryžiaus klimato e, kaitos susitarimo. Mane nustebino tas pareiškimas, kad Europos vyriausybė nusprendė pasitraukti iš Paryžiaus susitarimo, nes Australija tai yra šalis, kuri laikosi savo įsipareigojimų, taip pat įsipareigojimų padarytų Paryžiaus susitarimo kontekste. Mes įsipareigojom to laikytis ir taip pat įsipareigojom spręsti šitą e, pasaulinį iššūkį. Dėl dėrybų tvarkaraščio. Mūsų pozicija tokia, kad nėra termino statyti, iki kada baigti dėrybas reikėtų. Mes norėtume, kad rezultatas būtų kaip įmanoma išsamesnis, kompleksiškesnis ir manome, kad būtina nepaukoti galtinio susitarimo kokybės vien tik tai spartos labai bet visgi e, manome, kad e, galima greita pažanga ir pirmasis e, ratas parodė kad esam nusiteikę geranoriškai šio požiūriu. Dėl žemės ūkio, kaip jau esu sakęs, mes siekiame kompleksinio susitarimo Todėl manome, kad jeigu kažkokie produktai būtų neįtraukti, kažkokie klausimai nebūtų įtraukti į darbo atvarkę a priori, tai netitiktų tokio požiūrio. Ir tai lemtų, kad e, būtų tariamasi dėl mažesnio paketo, negu kad galima e, pasiekti. Ir manau, kad darybų pradžioje ant stalo e, reikėtų dėti viską, kelti visus klausimus, kad būtų galima pasiekti kuo geresnio rezultato ir kad ir paslaugų e, priekybos srityje būtų laikomas tos pačios pozicijos, skaitant ir e, skaitmeninę sritį, mes, mes suprantame, kad reikalinga valdysena abiejose pusėse. Ir paskutinis pastebėjimas, gerbiamas pirmininkė, kad be dvišalių e, pastangų ir Australija, Europos Sąjunga bendradarbiauja e, PPO, kalbant apie daugiašališkumą, kalbant apie e, ginčių sprendimų klausimų sprendimą PPO, kad būtų galima gaivinti veiklą e PPO. Thank you very much and thank you very much for all the questions. Pane Kionik, ačiū Jums už klausimus. Pradžioje Buvo paklausta, kodėl atskiros darybos su Australija ir Naujaja Zelandija. Man atrodo, kad tai visiškai akivaizdu, kalbame apie dvi skirtingas šalis, skirtingas priekybos politikas, egzistuoja skirtumai tarp prioritetų e, tarp tų dviejų šalių ir mūsų požiūris į tas dvi šalis yra nevienodas. Taigi e, darybos truks tiek, kiek turi trukti. Šis sprendimas buvo priimtas seniai ir ne viena šalis nenori nieko keisti. Aš esu tikra, kad toks požiūris teisingas. Pasižiūrėsime, kaip mums seksis e, su kiekviena iš tų šalių dėrėtis. Ambasadorius e, kalbėjo, kad darybose su Australija sieksime, kaip galima greičiau pasie... užsitikrinti rezultatą. Dėl tvarkaraščio taip pat atsakau šiais žodžiais ir pirmininkas Junkeris yra padaręs atitinkamą pareiškimą, tada, kai dar neturėjome įgaliojimų daryboms ir viskas šiek tiek užtruko, bet dirbsime kaip galima E, sparčiau, lakrytį vyks antras etapas dėrybų, bet dar kartą kartuoju, kad vėluodami pradėjome ir yra kitų elementų. Galima pasakyti, kad mūsų darbas tikrai sudėtingas komisijas, kalbu apie komisiją ir jos įgaliojimus. Dėl konsultacijų internetu porą e, mėnesių, tris mėnesius paprastai užtrunka apibendrinti atsakymams kai kurios įmonės ar organizacijos, e, kurios pateikė savo nuomonę, gali, pavyzdžiui, paprašyti, kad jų informacija būtų neskelbiama viešai. Jeigu mm, to niekas neprašys, tai mes dirbsime atvirai ir priklausomai nuo atsakymų juos apibendrinsime, kad galėtume atsižvelgti į viską ir tikrai esame pasirengę pasidalysi su jumis rezultatais ir e, talpinti internete dėl e, sprendimų e, po pirmo etapo pernelyg anksti kalbėti apie tai, tekstai, kaip sakiau, pateikti vėlai ir abi pusės išsakė reakcijas, bet sprendimų rezultatų aptarimas galbūt galbūt per ankstyvas dalykas. Mes apie kai ką jau galvojame, tam, tikrus, e, tam tikras išėdis, bet e, tik tai tęsantis darybams galėsime įvertinti, ar tai pasteisins ar ne dėl e, pasiūlymų. Apsikeitimo pasiūlymais mes pradėjome kalbėti apie parametrus pasiūlymų. Visiškai aišku, kad lapkritį pirmą kartą pasikeisime pasiūlymais taip pat žiūrėsime į paralelės su kitais skyriais, dėl kurių vyksta darybos. Mes toliau rugsėjai kalbėsime su vyriausiaja darybininkė ir pasižiūrėsime, kiek pasiekta pažangos per vaizdo konferencijas. Kaip buvo pasakyta, mūsų svarbiausias dalykas yra geografinės nuorodos žemės E, ūkio rinka, prieiga prie jos, Australijai tai labai svarbu ir mes žiūrėsime, kaip užsitikrinti paralelizmą tam tikrą, nebūtinai dabar aš noriu apie viską kalbėti, nes ne viskas yra patvirtinta, bet mes norime tam tikrų paralelių tarp skyrių, nes e, mums atrodo, kad yra tarpusavie susiję tampriai. Dėl dialogo priekybos politikos srityje pastarysiais metais mes reguliariai su Australija ir Naujaja Zelandija palaikome tokį dialogą. Tai yra paralelinis veiksmas, mes e, nenorime e, diskusijų dėl laisvosios prieigos sustarimo suplakti e, į vieną krūvą su to dialogu, nes e, visuomet yra atskirų klausimų, pavyzdžiui, ir diskusijų dėl PPO ar panašiai. Ir tokius klausimus visai verta aptarti atskirai. Mes labai E, neblogai padiskutavome apie tai, kas vyksta kitų darybų kontekste, tai abiems pusėms buvo naudinga. Taigi mūsų nuomonė tai yra naudingas e, veiksmas ir e, mes bent kartą per metus susitiksime šiame kontekste. Paraleliai. Dėl paslaugų tekstas kol kas nepateiktas kol kas nėra apsispręsta, kaip atrodys šis skyrius mes žinome, kokios yra Australijos preferencijos, pavyzdžiui, dėl negatyvaus paslaugų sąrašo, neigiamą atsiprašau paslaugų sąrašo, bet kol kas sprendimai nėra priimti dėl mūsų veiksmų. Kita vertus, sutarėme dėl daugelio elementų, dėl to, kad abi pusės dalyvavo aktyviai darybose dėl tisos ir mes tikrai turime bendrą pagrindą, kurį galime toliau stiprinti. Vyks diskusijos dėl e, paslaugų, mainų ir investicijų per kitą etapą. E, tikimės jau konkrečiau pakalbėti, bet tą visą reikia dar aptarti su vyriausia dėrybininkė dėl TST Jūs tikriausiai ataskaitoje visi matėte, kad mes pateikėme tam tikras savokas diskusijoms ir mūsų pagrindas yra 15 punktų veiksmų planas dėl geresnio e, įgyvendinimo prekybos ir darnaus vystimosi skyriaus TSD e, ir Tai yra geriausias mūsų pagrindas, tai 15 punktų. Paryžiaus susitarimas. Dėl Paryžiaus e, susitarimų paralelinės diskusijos, matau, vyksta salėje, sako kalbėtoja. Dėl Paryžiaus susitarimų Mes atsižvelgėme juos pakankamai gerai. Komisija laikosi pozicijos, kad reikia siekti, jog būtų užtikrintas visiškas Paryžiaus sutarimų įgyvendinimas. Pas, aišku, pamatysime, kaip viskas atrodys tekste, bet tai jau bent jau minimumas, ko mes norime. Korupcija. Skirius dėl korupcijos. yra parengtos nuostatos dėl korupcijos pasiūlytos e, Meksikai, taip pat sutarime su e, Čile dėl lyčių lygybės, taip pat mes vadovausime susitarimus su Čile. Kol kas dėl korupcijos ar lyties klausimų papildomai nieko e, neketiname pasiūlyti Australijai ar Naujai Zelandijai, nes kol kas neįvertinta, ar tikrai e, reikia stiprinti nuostatas. Kol kas neprimtas sprendimas dėl e, teksto skaitmeninė priekyba. E, siūloma aptarti skirtingą požiūrį į skaitmeninę priekybą. E-komercija tai bus aptariama per kitą raundą bet tikrai bus atitinkamos nuostatos šiuo klausimu. Aš, kaip ką tik sakiau, požiūris ES ir Australijos į tai skiriasi, pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Dėl atskirų dėrybų ir daugia šališkumo aš Noriu pasakyti, kad mes palaikome labai tamprius ryšius su pilietinė visuomenė, gal net e, daugiau negu kad su verslo atstovais. E, mes konsultuojamės e, su įvairiomis organizacijomis pilietinės visuomenės ir tą darysime toliau šių dėrybų metu ir taip pat, kai dėrėsimės dėl e, kitų sustarimų. Dėl laisvo judėjimo kol kas nėra nuostatų. E, yra tam tikros nuostatos dėl e, priekybos paslaugomis ir investicijų. E, siūlomas tekstas atitinkamas yra, bet tai yra susijęs su verslo atstovų judėjimu. Ar siema tai su investicijomis, tačiau ne su laisvas menų judėjimu. Dėl žemės ūkio prekių ne, nesu tikra, kad supratau klausimo esmę. Jūs galbūt galvojate apie prieigą prie rinkos apskritai, ne tiek apie tekstą, aš kaip sakiau, po e, pirmojo apsikeitimo siūlymais galėsime matyti geriau, kaip viskas yra dėl e, žaliavų. Tai labai svarbu Australijos atveju. Tai yra vienas iš naujesnių dėrybinių skyrių kartais tik nuostatos yra, kartais atskiri skyriai. Australija yra labai svarbi e, žaliavų tiekėja, yra daug panašumų e, bendrų pozicijų, kurios leidžia galvoti, kad rinkos e, turėtų būti atviros, bet dar reikia aptarti išsameu tuos aspektus. Man atrodo, kad tai jau ir viskas. Dėkuoju dar pranešėjus, tik sužuoju trumpai apibendrinti diskusiją. Ką pasižymėjau, kad e, iš principo yra pritariama komitete e, šioms daryboms, išskyrus tam tikrus niuansus įsakytus kolegų, aš juos pasižymėjau ir sureaguosiu kaip galima geriau. Ateityje e, šis turimas turėtų būti išsamus, siekiama dirbti uh, greitai, sparčiai mes taip pat sieksime ne trukdyti, mūsų komitetas ir parlamentas turbūt naują kandenciją jau balsuos dėl šio sarimo, tikimasi, kad e, bus pritarta jam ir iš ambasadoriaus išgirdome, kad Australija laikysis visų iki šiol pateiktų įsipareigojimų ir taip pat e, išgirdome šiandien, kad bus laikomasi Paryžiaus e, susitarimų ir kitų svarbių aspektų. Manau, kad mes galime išreikšti e, visai pagrįstą optimizmą dėl ateities. Kitas penkioliktas klausimas. Vis kūniai. Tai irgi panašus į ką tik aptartą klausimą išgirsim apie dėrybų su Naujaja Zelandija padėtį. Pone Kionik. Vos prieš kelias savaitės baigėsi dėrybų ratas su Naujaja Zelandija, kaip ir su Australija. Ir mes pateikėm jau e, keletą teksto pasiūlymų, juos turėjo gauti INTA komitete Mes aptarėm visas, visus skyrius susijusius su priekyba, bet e, ten ne visi buvo e, Naujosios Zelandijos dėrybininkai. Kita vertus, kaip ir Australijos atveju, mes dėrėjomės su labai gerai pasiruošusiais profesionaliais dėrybininkais, tad pradžia buvo gera. E, tas ratas dėrybų vyko e, vos po, e, praėjus, po Australijos susitarimo ir todėl buvo aptarinėjami detalūs dalykai ir nemažai, dėl nemažai straipsnių jau susitarėm, kaip jūs matysit iš sustikimų protokolų, bet to mes įvertinom įvairius e, galimus sprendimus, nu, tam, tik, tam tikrus tekstus ir nuomonė sutapo. Kaip ir Australijos e, atveju ir su Naujaja Zelandija mūsų nuomonės nemažai klausimų sutapo, antai dėl pirmiausia susitarimo dėl e, apriepties to susitarimo ir čia dar aišku bus susitarimo tam tikrų sunkumų susijusių su uh, žemės ūkio produktais, pieninkystės produktais, e, su geografinėmis nuoradomis. Bet e, dar per tą pradinį, tai yra priepties e, vertinimą, mes tiesiog padarėm išvadą, kad tai nebus tokios kliūtis, kurios sustabdys visas dėrybas tęsim diskusijas ir tęsim diskusijas jau dabar rudenį, kažkada spalį vyks antras dėrybų ratas, tada jau Naujojoje Zelandijoje. Ir mes tikimės per jį pateikti keletą konkrečių teksto pasiūlymų. Būtent e, teksto pasiūlymų susijusių su skaidrumu, gera reglamentavimo praktika, darnių vystimusi, sanitarijos, fitosanitarijos priemonėmis. Tad viskas e, vyksta gana sklandžiai panašiai kaip ir Aust... dėrybose su Australija. Bet e, kita vertus, vėl ir šiuo atveju mes neketinam eiti greičiau e, dėrybose negu kad su Australija labai svarbi ir kokybė. Tad e, tą komisiją gali pasakyti apie dėrybas su Australija ir Nauja Zelandija. Pirmininko pastaba, taip, čia vykti į Naują Zelandiją tai kur kas toliau negu kai buvo deramasi su kitais partneriais. Kas pari? Gerbėmiai komiteto nariai. Nors ir buvo vasara, vasaros atostogos, e, vis dėlto e, įvyko tam tikrų poslingių, poslinkių. poslinkių po daugelio metų mes jau dabar pasis vėlgi e, sugrįžom prie laisvosios priekybos susitarimo su Naujaja Zelandija. Ir čia tikrai palankus momentas, kadangi JAV traukiasi iš šito apskritai regiono, tad mes dabar norim sudaryti naują laisvosios priekybos susitarimą su Naujaja Zelandija, kuriuo mes savotiškai stabilizuosim padėtį. Tad tikrai mums atsiveria nauja galimybė po to, kai JAV jau traukiasi iš šio regiono ir kartu mes turim geras pozicijas, norėdami kažkaip atremti kitus šito regiono e, kitas jėgas. Tai yra, turiu galvoje pasaulinių standartų įtvirtinimą, skaidrą ir įtvirtinimą ir panašiai. Tad mes e, pasiruošę dėryboms, e, kartu parlamentas e, de, stebi jas, mes jau priėmėm ne vieną rezoliuciją, kurioje išdėstėm savo nuostatą, kur kalbam apie standartus, apie viešasias paslaugas. Tad tikiuosi, kad ponia Konik, jog dėrybos ir toliau sklandžiai vyks, kad pavyks įspręsti neįspręstus klausimus ir kad mes pasieksim stabilumą. To aš pageidaučiau. Antra. Labai gerai, kad verslo įmonės kuo greičiau galėtų prieiti prie Naujosios Zelandijos rinkų. Ir trečias dalykas, ta proga mes galėtume parodyti ir kitoms pasaulio šalims, kaip būtų galima sudaryti pažangias laisvosios priekybos e, su, sutartį, susitarimus. Tad tokiu buvo, buvo, mes taip užtikrintume stabilumą. Tad e, tikrai mes norėtume gauti e, visus su dėrybomis susijusius dokumentus. Labai svarbu, kad piliečiai būtų tinkamai informuoti. Mes norėtų, aš norėčiau tiesiog išgirsti konkrečiai jūsų e, atsakymus į tas mano pastabas. Ar jūs turėjot konkretų priekybos, e, e, tai yra laisvosios priekybos susitarimo partnerį ar panašiai? Ačiū. Ačiū, ponė ambasad... ambasadoriu, labai ačiū už jūsų kalbą. Mes girdėjom nemažai apie Australiją ir nemažai panašių dalykų pasakytina apie Naująją Zelandiją. Čia buvo pasakyta mintis, kad reikėtų e, gyvai judėti į priekį, tačiau nepamiršti ir kokybės. Labai svarbu, kad susitarimas būtų tikrai e, tinkamas, tvirtas. Tai svarbu ir Naujai Zelandijai, ir ES, abiem šalim. Dėl ILO e, konvencijų. Ne visos e, ratifikuotos e, mūsų partnerės ir kaip jūs ketinate elgtis tokioj, tokioj, tokioj situacijoje, nes juk tam, kad būtų galima pagreitinti dėrybas, reikia, kad Naujojo Zelandija ratifikuotų ILO konvencijas. Uh, Kitas klausimas - žemės ūkis ir tam tikrų žemės ūkio produktų neįtraukimas į e, susitarimo apriepti, kokia naujosios Zelandijos reakcija, e, reakcija į konkrečius numatomus neįtraukti žemės ūkio produktus. Kitas dalykas - skaitmeninė priekyba. Gyvenam skaitmeninėme pasaulyje, kur duomenų perdavimas labai svarbus. Tad vėlgi, ką būtų galima pasakyti apie tai per tolimesnius dėrybų ratus. Ačiū, aš Deiviną Barminą pakeičiu. Panašus mano klausimai kaip ir prieš tai, e, kuriuos pateikiau dėl e, prieimo prie žemės ūkio rinkos, dėl skaitmeninės priekybos, tą galiu pakartoti. Bet e, kalbant kaip, e, taip, kaip ir Australijos atveju, ar e, esat paruošę tam tikrą pagreitintą dėrybų scenarijų su Naujaja Zelandija ir jeigu taip, tai tada kaip bus tiesiog daroma. Labai ačiū, toliau žaliųjų vardu Klaus Buchner. Ačiū. Norėčiau paklausti dėl ginčių sprendimo mechanizmo. Girdėjom, kad padaryta jau pažanga, bet e, ką jūs turit galvoj, sakydama pažanga? Ir e, kokios didžiausios problemos e, iškilo būtent šiame dėrybų skyriuje. Dar paminėsiu kitą dėrybinį skyrių - tvarus darnus vystimasis. Labai svarbu, pasiekti susitarimą ir patikinimų iš abiejų pusių. Ar jūs norėtumėt, kad šis darybinis skyrius būtų teisiškai privalomas, numatant konkretų sankcijų mechanizmą, ar tiesiog ketinat pasitenkinti e, gražiais aptakiais žodžiais, užglostyti tigrą. Guo frakcijos vardu Anne Marie Minor. Ačiū, ponė pirmininkė. Teikdama klausimus dėl susitarimo su Australija, tai e, turėjau galvoje kartu ir Naująją Zelandiją, bet aš negavau atsakymų į visus savo klausimus. E, iš tai tokį klausimą dėl transporto, e, prekių transportavimo išlaidų. Ar tai irgi bus e, dėrybo objektas, to susitarimo kartu dalis ir kartu atsargumo principas, juo irgi bus vadovaujamasi ir tos įvairios įtakos, kurios bus daromos dėryboms, aš norėčiau išgirsti išsamesnių atsakymų. Uh, Davidas Markas. Ačiū pirmininkė. Iš ryto kalbėjome a, apie naują reglamentą dėl apsaugos sąlygų, kokios tai bus tai, taikoma Singapūrui, Vietna, Vietnamui, bet aišku, gali būti taikoma ir kitom šalim. Ir numatoma, kad a, į tai bus įtraukta Naujojo Zelandija ir Australija. Tai dabar kalbame apie šias du šalis ir dėl to, ką sakė Ema. Ir, a, Taip, šis bendrai paėmus, aš esu už kokybę. Uh, o, o, o ne nesvarbą. Ir turint galvoje, kad Naujojo Zelandija viena iš geriausių dėrybininkių pasaulyje, išskyrus, aišku, mus, turint galvoje, kad tai atvira ekonomika, labai orientuota į socialinius aplinkosauginius standartus. Jeigu kalbėtume apie apsaugos, nekalbėtume apie apsaugos sąlygas, ar, ar būtų priežasčių, dėl kurių nebūtų galima sudaryti greitai, iš tiesų, žinom, kad uh, na, tu, turim užsitarnavę tokią reputaciją, kad gan lietai e, sudarome sutarimus, tai dabar galimybė būtų uh, turbūt apgręžti, pakeisti tokią reputaciją. Gal lėti, bet patikėsiu. Na, nežinau, ar kas nors esate matę uh, filmą Vilpiko diena, kai uh, kiekvieną uh, rytą kartojasi ta pati diena. Na, iš tiesų, dabar aš turbūt irgi pakartosiu maždaug 10 ar 2, 2 minutės, nes ir mano klausimai bus tokie patys dėl Naujosios Zelandijos kaip ir dėl Australijos. Bet visgi, ko aš norėčiau, tai norėčiau konkretumo, kai galbūt komisijos atstovai žino, bet ne visi kolegos mano žino, kad žemės ūkio sektorius yra kur kas svarbesnis Nuojai Zelandijai, jos ekonomikai negu Australijos ekonomikai. O čia e, nieko nėra apie žemės saugį. Kokia padėtis dabar su žemės saugio rezoliucijoje? Parlamento rezoliucijoje siūloma, kad turėtų būti na, e, tarifinių normų kvotos, kad būtų a, e, numatyti perinamieji laikotarpiai. ar tokiam pastabom susijusiom su Europos parlamento rezoliucija pritarė komisija, ką daro tais klausimais, konkrečiai ką jį daro su skyrium dėl e, žemės ūkio. Pasidau. Ačiū. Dabar žodis e, Nuojosios Zelandijos ambasadoriui Europos Sąjungoje. Suteiksiu jam porą minučių. Dėdas Taylor, prašom. Ačiū pirmininkė malonumas šiandien dalyvauti šiame uh, e, uh, e, posėdėje. Ačiū visiems parlamento nariam, kurie palankiai vertina tai, kad vyksta dėrybo su Nuoja Zelandija susitarimo ir, aišku, mes e, dėkingi e, šitą e, parmą. Aišku, kai dėrybos bus baigtos, parlamentas turės patvirtinti susitarimą ir mes manome, kad šios dėrybos yra dalis platesnių santykių tarp ES ir Nuoja Zelandijos. Tie santykiai yra gilus, ilgalaikiai, gilėja metai iš metų ir mes, aišku,

pėtis pėtin dirbame tarptautiniuose forumuose, kalbant apie kovą su klimato kaita, siekiant užtikrinti su, saugumą, taigą. Iš tiesų nelabai daug tokių valstybių, kurios būtų tokios bendramintės, kad mes svarbus tarptautiniai partneriai vieni kitiem ir esame pasirengę siekti greitai susitarti dėl laisvos priekybos sutarimo. Mums tai prioritetas yra ir aišku, toks susitarimas pasiūstų labai aišku signalą. Galbūt pamenate, e, dar ankstesnės vyriausybės metu buvo nu, nuspręsta pradėti šitas dėrybas, naujoji vyriausybė toliau vykdo šitas dėrybas ir aišku. Ir, ir ponė Magerinė, ir kiti atstovai apsilankė Nuojo Zelandijoje, kalbėjo apie tai ir e, iš tiesų Mm, mes gerai e, suprantame vieni kitų politiką, pozicijas ir, kaip sakė Helen e, Koenig, tai galiu e, pasakyti, kad tai, tai kas buvo išdėstyta, labai tiksliai buvo sakyta ir mes galime tikėtis kokybiško rezultato šito dybų, kaip manoma, greičiau. Esame bendraminčiai ir prekybos. Uh, na, klausimais ir e, lygiai taip pat kalbant apie įtraukę prie prekybos e, e, politiką. Prie Ir e, iš tiesų dėl svartos nereikėtų aukoti kokybiškumo šito susitarimo, bet tikimės, kad e, dėrybos bus greitas baigai. Dėl e, konkrečių elementų visai nesenai Australija yra patvirtinusi priekybą visiems politiką, mes tai taip pat esam padarę, aišku, siekiame pagerinti padėtį MVI moteriams, darnios plėtros požiūrių, siekiam gerinti darbo darbo klausimus, aplinkosauginių klausimų sprendimą. Na, o kalbant apie e, skaidrumą, kaip sakiau anksčiau, e, mes iš tiesų sieksime, kad vyktų komunikacija e, su Europos parlamentu dėl žemės ūkio buvo pakankamai tiksliai pažymėta, mes norime, kad susitarimas būtų platus Nes iš tiesų praeitie sustarimai lėmė, kad mūsų padėtis nebuvo labai palankė, kalbant apie priekybą su ES. Mes norime, kad padėtis būtų gerinama, bet negalime išskirti tam tikrų produktų. Ir kaip pane Kionik minėjo, yra tam tikrų nesutarimų, bet galima tai išspręsti. Vykdant dėrybas buvo klausimų dėl paslaugų. Mes laukiame dar ES teksto e, dėl, dėl, dėl to. Ir e, aišku, uh, tikimės, kad tame tekste bus pasiūstas aiškus signalas, kad galime uh, toliau dirbti su jumis to klausimu, bet dirbsime jūsų teksto e, klausimu dėl paslaugų. ES e, iškėlė kai kurių naujų klausimų dėl skaitinės priekybos, laukiame kito diskusijų rato, nes iš tiesų reikia, kad ir vartotojai, ir verslas galėtų sudaryti sandorius inter, internetu pasitikėdami. E, dėl ginčių sprendimo jau sutarėm dėl ne vienos sąlygos tame skyriuje ir, aišku, sveikiname tai, kaip ES prašo, kaip veiktų tarpininkavimo, medijavimo paslauga. Uh, Dėl TDO klausimų, kuris buvo iškeltas, esame ratifikavę šešias iš aštuonių TDO konvencijų ir esame uh, na, įsipareigoja taikyti visus jų principus, fundamentales nuostatas. Buvo klausimas dėl dviejų TDO konvencijų aiškinimų, kaip tik todėl jų nesam ratifikavę, bet galiu pasakyti, kad mes laikomės visiškai pagrindinių nuostatų ir tikslų šitų dviejų konvencijų. Ir pabaigai norėčiau padėkoti gerbiamas pirmininkas galimybę šiandien krypti jūs ir aišku lauksime spalį vėl Valinktone kito dėrybų rado ir tik, tikėsime, kad greitai bus sudarytas abipusis ir kokybiškas susitarimas. Ačiū, pane Kionig. Uh, Dėkuoju. Nuo tikriausiai populiariausio klausimo pradėsiu - tvarkaraštis uh, laiko uh, spartos ir kokybės. Manau, kad e, pozicija yra visiškai aiški. Mes e, su Naujaja Zelandija darybose sieksime sparčios pažangos, tačiau nenorime, kad nuo to nukentėtų kokybė. Manau, kad abi pusės tą supranta ir bendrai siekiame dirbti kaip galima greičiau tačiau turime konsultuotis, turime ieškoti sprendimų tarp e, atskirų etapų dėrybų. Pirmasis e, etapas Naujojo Zelandijoje spalio mėnesį įvyks ir po to apsispręsime dėl antrojo etapo. Kaip sakiau, mes esame pasirengę dirbti pagal atskiras sritis, jeigu mums pavyks, kalbėtis apie atskirus skyrius Yra problemų, bet abi pusės yra įsipareigojusios pasiryžusios ieškoti sprendimų. Kaip jie atrodys, tikriausiai e, daugiausia klausimų kyla dėl žemės ūkio ir, kaip sakiau prieš e, tai, dėl tvarkaraščio užtikrinant patekimą į rinką, kaip pavyzdžiui, numatyti tvarkaraštį produktams, e, jeigu nenorime visiškai atsiverti jiems. Taip pat reikia kalbėti apie konkrečius sprendimus. Pradėsime nuo pasiūlymų dėl prieigos patekimo į rinką ir tada pasižiūrėsime. Naujoji Zelandija, kaip ir Australija, nori, kad pagrindiniams jų produktams būtų atvertos rinkos, o mes e, žiūrime jautriai į tam tikrus aspektus ir dėl to e, žiūrėsime viską nuosekliai, bet panašiai dirbsime kaip ir ankstesnių dėrybų atveju. Sutinku su tuo, kad mes turime siekti susitarimu, pademonstruoti ne tik tai, kad e, tikimės, e, tikime taisyklėmis, prekybos prie taisyklėmis pagrįstais principais, bet taip pat, kad norime plačios prekybos darbo atvarkės. Ir tai yra susijęs su diskusijomis grupėje. E, Kaip sakiau, neturime daug laiko tarp to, kada bus pateikiamas tekstas ir dėrybų etapo. Pažiūrėsime, ką pasiūlys Naujoji Zelandija ir pažiūrėsime, ką mes savo ruoštų galime pasiūlyti, dėl ko susitarti. Ir mes tikimės, kad darb darbotvarkė bus pažangi su tokia šalimi kaip Naujoji Zelandija, nes mes tikrai e, turime daug sąlyčio taškų dėl skaitmenės prekybos, apskritai e, prekybos teksto, kaip sakė ambasadorius, kol kas nėra, bet dėl skaitmenės prekybos komisija yra pateikusi ketvirtą bendro pobūdžio straipsnį e, dėl skaitmeninės prekybos ir paskui bus e, darybų metu sukonkretinta. Tai pasakyta aiškiai, kad darybos tęsiasi. Dėl ginčių sprendimo nesu tikra, ar klausimas buvo apie tai konkrečiai. Yra ir techninių detalių e, susijusių su skirtumais, pavyzdžiui, dėl uh, E, nagrinėjimo, taip pat dėl komisijos, kuri turėtų nagrinėti skirtumus, komisija pateikė savo pasiūlymus, bet reikia toliau aptarti darybų metu šios klausimus. O galbūt buvo klausima apie investicinio teismo sistemą. Tai nėra susijęs su įgaliojimais mūsų derintis nei su Naujaja Zelandija, nei Australija. Dėl TST mes nesame pateikę uh, teksto dėl prekybos ir vystimosi, bet mes uh, norime sustiprinti šį skyrių pagal 15 punktų planą. Uh, Pasiūlymo kol kas nėra, bet tai bus pagrindiniai principai. Dėl transporto sąnaudų emisijų krovinių gabenimas laivais taip, tai susijęs su emisijomis, pervežimas sunkvežimiais taip pat. Kartais emisijų skiriama daugiau negu gabenant laivais produktus iš tolimų šalių. Reikia pastebėti, kad e, vyksta poveikia vertinimas emisijos, e, kurios susidarys dėl sustarimų su e, Australija ir Naujaja Zelandija nebus didelės, jų nesiras nepaprastai daug. Ir Man atrodo, kad galima tam tikrą informaciją pamatyti jau ir internete. Mes kalbėdami apie emisijas ne tik apie transportą galvojame, bet apie visą transpo, e, gamybos grandinę. Ir Australija, Naujoji Zelandija, e, e, šalis, su kuriomis bus bendradarbiavima, kad būtų dėgiamos naujos technologijos emisijų mažinimo srityje. Manau, kad tuo e, ir aptarėm viską dėl apsaugos. Tai yra susijęs su sprendimais dėl patekimo į rinką. Apsaugos nuostatos yra vienas dalykas, e, tarifų kvotos yra kitas E, klausimas. Mes e, galime galvoti apie tokią galimybę, bet reikia taip pat nepamiršti ir pusiausvyros, kurią norime užsitikrinti. Taip pat e, žiūrėsime, kaip vyks konsultacijos su suinteresuotais subjektais. Ponas Kaspari, dėkoju už šias diskusijas. Suprantame, kad e, greitis nereiškia kokybės, bet ir atvirkščiai e, lietumas neužtikrina gerų rezultatų taip pat. Mes pirmiausia turime siekti skaidrumo. Tai turėtų būti pagrindinis elementas. E, nereikia laukti iki procedūrų pabaigos, kad tik tai tada paminėtumėte, kokie yra probleminiai klausimai. Iškart, kaip galima anksčiau, reikia pradėti kalbėti apie didžiasias problemas ir mes mielai aptarsime su jumis šios klausimus e, komitete. Labai trumpai dar. Aš neiškirtau apie atsargos principą ir apie struktūras reguliavimo, kurios turėtų bendradarbiauti Aš visai nieko prieš, jeigu man atsakymą pateiktumėte raštu trumpai. Atsargumo principas. Yra įtraukta tai kaip vienas iš pagrindinių dalykų ir dabar jau apie tai kalbama ir numatoma įtraukti į susitarimą. Tai forma jo priklausys nuo dėrybų baigties. Antras klausimas e, - reguliavimo priežios struktūrų bendradarbiavimas. Mes su Naujaja Zelandija jau seniai apie tai kalbame, kaip žinia, e, dažnai viskas vyksta savanoriškų pagrindų, bet tikrai e, ir tą skatiname, bet viskas priklauso nuo priežiūros reguliavimo institucijų ar struktūrų geros valios. Ne komisija, gali, komisija negali priimti sprendimo. Dar noriu paklausti. Aš noriu konkrečiai sužinoti apie numatomą bendradarbiavimą tarptų e, įvairių struktūrų, ne tik dvi šalių pagrindų tarp dviejų pusių, bet e, turiu galvoje ir įvairias struktūras ar institucijas. E, kiekviena, kiekvienas sutarimas numato atskirą struktūrą ir jos tarpusavė turėtų bendradarbiauti tos struktūros. Mes pasižymėjome tai Mm, dabar gal plačiai apie tai ne. Diskutuosime, mūsų viešne pasižymėjo klausimą. Dėkoju ambasadoriui, dėkoju ponė Kionich. 15 klausimą jau būsime aptarę ir iškart periname prie 16. Tai yra vienas iš labai plačių susitarimų priekybos srityje su Japonija. Vyks bendros diskusijos, kalbėsime apie ekonominės partnerystės susitarimą. apie mūsų poziciją, tai yra 16 ir 17 darbo tvarkės klausimai. E, diskusijos jau seniai vyksta apie e, procesą darybų prekybos srityje. 12 metais šis procesas e, prasidėjo, keletą kartų buvo aptariamas šis klausimas mūsų komitete. E, dvi delegacijos vyko į Japoniją, buvo surinkti klausimai, seminarai šiuo klausimu ir daugiau negu 30 stebėsinos grupės posėdžių vyko dalyvavo pilietinės visuomenės, e, profsąjungų atstovai, kiti suinteresuoti subjektai, intensyvios viešos e, diskusijos vyko apie e, susitarimą. Dabar numat, pasakysiu, kad Liepos 9 vyko klausimas paskutinis ir Toliau turėtume aptarti e, ratifikavimo procesą ir kitus klausimus. Ponas Pedro Silva Pereira yra mūsų nuolatinis pranešėjas šio klausimu ir jam suteiksiu žodį. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Sveiki, kolegos. Tikiuosi, kad visi palsėjote gerai per vasaros atostogas. Kaip jūs sakėte, pirmą kartą šiandien keičiamis nuomonėmis po to, kai buvo pasirašytas ES ekonominės partnerystės sustarimas, tai įvyko Liepos 17 dieną. E, jūs, e, kaip taip pat sakėte, e, buvo surinktas mūsų komitete klausimas Liepos 9 su buvusiu pagrindiniu dėrybininku taip pat e, ponų Demati ir įvairiais suinteresuotais subjektais iš ES ir Japonijos. E, paskelbtas yra susitarimo tekstas jau prieš keletą mėnesių ir nebėra jokios priežasties, e, dėl kurios turėtų būti dėlsiama priimti galutinį sprendimą. Manau, kad mes iš esmės turėtume aptarti šį klausimą. Du kart susitikome e, su įvairiais suinteresuotais subjektais iš Japonijos ir ES. Gegužės mėnesį vyko tie sutikimai ir taip pat buvo surinktas mano minėtas klausimas. Po to, kai pakalbėsime apie apie šį klausimą šiandien. Aš kaip jūsų pranešės pateiksiu rekomendacijos projektą ir rezoliucijos projektą. Aš norėčiau akcentuoti, kad Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį. Jis turi priimti lemiamą sprendimą per ateinančius keletą mėnesių. Kaip žinia, ekonominės partnerystės susitarimas yra Europos Sąjungos E, sustarimas ir jis įsigalios tik tai tada ir jeigu Europos parlamentas e, pritars jam. Taip pat reikia pastebėti, kad šis sustarimas nenustebino parlamento, jau labai seniai prasidėjo darbai, bendrai vertiname AP aprėpti Europos parlamentas 12 metais spalį patvirtino rezoliuciją dėl darybų įgaliojimų. Pastaraisiais metais e, dirbo stebėsienos grupės ir jūs pirmikėdui tai kalbėjote. E, 21 tokia grupė buvo susitikusi nuo darybų pradžios 21 kartą. Ir parlamentas iš principo pritarė diskusijoms, mes atlikome stebėsenos darbus, visą procesą stebėjome e, žinome, kaip ES dirbo ir dabar mes turime e, išanalizuoti galutinį tekstą, išklausyti įvairius suinteresuotų subjektų ir priimti galutinį sprendimą. E, balsuoti numatyta per gruodžio e, plenarinę sesiją. Mes turime kalbėti toliau apie šio konkretaus susitarimo turinį atskirai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris esminius aspektus. E, mano nuomonė, reikia jų nepamiršti, vertinant ES Japonijos ekonominę partnerystę. Pirmiausia, strateginis aspektas siemas su šiuo susitarimu, ekonominė pusiausvyra susitarimu ir klausimai susijęs su darniu vystimusi. Pirmiausia, strateginė susitarimo svarba. Turėtume įvertinti ekonominės partnerystės sustarimo privalumus, galvodami apie platesnį geostrateginį kontekstą ir atsižvelgdami mūsų išorės politikos principus. ES Japonija yra strateginės partneris, pagrindinės vertybės, žmogaus teisės, demokratija, teisinės valstybės principai yra bendri taip pat. Mes abipusės esame pasiryžę laikytis daugiašališkumo principo, e, laikytis taisyklių, remti tokias sistemas ir taip pat PPO taisyklės remiame. Galvant apie strateginius aspektus, yra prasminga ne tik uh, pasirašyti strateginės partnerystės susitarimą su Japonija, bet taip pat ir stiprinti ekonominius prekybos dvišalius santykius, uh, užtikrinant naują mūsų santykių lygmenį. Bet matome, kad daugie uh, tarp problemų vis dažniau kvestionuojama tarptautinė tvarka, tarptautinės sistemos. Šis susitarimas dėl to yra svarbus, nes mes pasisakome už atvirą, sąžiningą, taisyklėmis pagristą prekybą. E, tai yra svarbu ir mūsų santykiai su Japonija, ir pasauliniai prekybai. ES Japonijos sustarimas yra be nesvarbiausias dvišalės prekybos sustarimas, kurį e, pasirašė Europos Sąjunga. E, prekyba sudaro abipusė apie trešdalį pasaulinės prekybos ir dėl to šis susitarimas strateginiu požiūriu yra labai svarbus. Antras klausimas - ekonominė susitarimo pusiausvyra. Šis susitarimas yra tikrai e, plataus užmojo, labai išsamus, numatyta bus geresnė prieiga prie rinkų ir taisyklės bus įdėktos 16 metais buvo atliktas poveikio vertinimas darnumo požiūrių, buvo pastebėta, kad BVP palankiai e, jis e, atsilieps užimtumui, pajamoms, prekybai tiek Japonijai, tiek Europos Sąjungai. Pasižiūrint E, kai, e, tekstą galima sakyti, kad 97 procentai tarifų bus panaikinta ES eksporto į Japoniją. Įsigaliojus šiam sutarimui taip pat bus apsaugoti jautriausi produktai ir numatyti tam tikri laikotarpiai tam 250 penkios Europos geografinės nuorodos bus e, apsaugotos kur kas daugiau negu sutarime su Kanada. Tai labai svarbu e, mažoms ir vidinėms įmonėms. Europos e, Sąjungos maisto pramonė, tekstilė, spiriniai gėrimai, vynas, pieno produktai, mėsos gamintojai, jie visi išloš iš šio sustarimo. Taip pat labai svarbus spręsti problemas susijusias su netarifinėmis kliūtėmis. E, darybų metu Japonija jau daug ką padarė ir mes turime e, sekti, kaip bus įgyventi visi įsipareigojimai dėl automobilių Europos Sąjunga e, pasižadėjo panaikinti 10 procentų tarifą per atėjančius 7 metus, o Japonija sutiko priderinti labiau prie taptautinių standartų standartų ir ES automobilių gamintojų standartų savo automobilių pramonę. Ir e, manome, kad tai bus palanku tiek ES, tiek Japonijai, nes e, būtent pas mus ir Japonijoje yra pagrindiniai automobilių gamintojai. Viešiai pirkimai, e, operacinės veiklos saugumo nuostatos bus panaikintos per tam tikrą laikotarpį E, įsigaliojus sustarimui ir tai užtikrins e, geležinkelio e, produktų tiekėjams vienodas veikimo sąlygas. Prekyba dar nusvystimasis yra atskiras skyrius, kaip žinia, ir abi šalys įsipareigojo aplinkosaugos darbo teisų srityje laikytis tarptautinių starimų ir siekti darnaus vystimosi tikslų. Sustarime taip pat yra numatyti e, novatoriški elementai, kaip kad e, įmonių valdymo skyrius, e, skyrius skirtas Paryžiaus sustarimams įgyvendinti, kovojant su klimato kaita ir sustarime, kaip ir sustarime su Kanada, E, atsispindi įsipareigojimas laikytis TDO pagrindinių darbo standartų, pirmiausia siekti, kad būtų ratifikuotos visos pagrindinės TDO konvencijos. Mes, e, kaip žinia, džiaugiamės tuo, bet taip pat reikia nepamiršti, kad konvencija 105 ir 111 dėl nediskriminavimo darbo rinkoje ir pirmą kartą įsidarbinant yra neratifikuotos Japonijos. Europos parlamentui pagrindinių darbo standartų tada kontekste gyvenimas yra labai svarbus dalykas ir mes turime reikalauti, kad Japonija siektų pažangos ir kad imtųsi veiksmų e, vedančių link tų konvencijų ratifikavimo, kaip kad numatyta susitarime. Jau turėčiau baigti ir dar pirmininkė noriu pasakyti, kad darnaus vystimosi skyrius leis siekti tolesnio bendarbiavimo, kovojant su neteisų medienos skirtimu ir neteisėta žvejyba. Tai labai svarbu, kol kas Japonijos vidaus mechanizmai šioje sityje nėra labai stiprus. Taip pat svarbu pastebėti, kad mums e, iškėlus reikalavimus numatyta peržiūrė nuostata dėl darnaus vystimosi skyriaus. E, ir siekiama e, užtikrinti e, kaip galima geresnį šio skiriaus įgyvenimą, ES turės galimybę kreiptis dėl šio e, skiriaus įgyvendinimo ir panaudoti minėtą nuostatą tam, kad būtų užtikrintas deramas įgyvenimas. Taip pat investicijų apsauga nėra skyriaus šio klausimo, atskirai bus deramas dėl to, dėl duomenų srautų. Kaip žinia, numatyta peržiūros nuostata. Taip pat po trejų metų bus atlikta peržiūra. Mes norėtume, kad komisija dar paaiškintų mums apie savo ketinimus šioje srityje. Tai tiek tęsime diskusijas ir dabar mielai išklausysiu jūsų pastebėjimus, kad galėtume parengti mūsų politinį sprendimą. Labai ačiū. Dabar po dvi minutės su, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ja, Valensa, pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis susitarimas su Japonija tai geras, turint galvoje E, prekes, paslaugas ir kitus dalykus. Pateiksiu keletą skaičių. 99 procentai tarifų bus pašalinta ES įmonėms, kurios eksportuoja į Japoniją. Kartu 85 procentai mūsų žemės ūkio produktų uh, galės laisvai be muitų mokesčių įžengti į Japonijos rinką. Kartu bus numatyta geresnė apsauga daugiau kaip 200 ES žemės ūkio produktų e, paženklintų geografinės kilmės žymomis ES įmonės vienodai su Japonijos bendrovėmis galės sėkmingai dalyvauti uh, viešuosiuose perkimuose 84 Japonijos miestuose. Kartu bus pašalintos kliūtis viešiesiems perkimams geležinkelių sektoriuje ir kituose. Kartu pagyvės e, bendradarbiavimas e, ir kartu kiti dalykai nebūtinai susiję su e, priekyba pagerės tokie kaip saugumas, laisvas asmenų judėjimas, klimato klausimai. Kartu šitas susitarimas tai labai stiprus e, politinis e, signalas, kovojant e, su priekybos tam tikrom protekcionistiniam tendencijom, kurios dabar reiškiasi JAV, pavyzdžiui strateginė prasme irgi šitas susitarimas labai svarbus tomis naujomis tarptautinėmis aplinkybėmis. Bet to nereikėtų pamiršti ir Kinijos e, atsaką į JAV e, tarifų priemonės. Mes jau ilgą laiką bendradarbiaujam su Japonija, mūsų vertybės panašios ir todėl mes labai ilgai laukiam to susitarimo, todėl mes turėtume pritarti šitam susitarimui, kad jis kuo greičiau būtų pasirašytas. Elma, EKR E, atstovo Kamalio vardu e, kalbėsiu, jis apgailestauja, kad negali šiandien dalyvauti. Kalbam apie labai svarbų susitarimą, kur e, trešdalis mūsų, tai yra kalbam apie trešdalį mūsų prekių eksportą, kartu tai paskatins ūkio augimą, konkurenciją, sveiką užimtumą ir kartu pagerins paslaugų ir prekių ir paslaugų priekybą. E, bus panaikinti vidiniai e, tarifai ir tai rodys, kad iš tikrųjų vyks laisva priekyba. Tai labai svarbu, e, turint galvoje ES pirminius tikslus. Tad čia dabar atsiras gerų galimybių mūsų įmonėms, mūsų produktams Japonijoje, kurie iki šiol buvo saugomi netarifinėmis priemonėmis ar muito mokesčiais. Europos E, e, taip pasieks e, kartu prieigos prie Japonijos rinkų, tarp jų ir geležinkelių rinką. ES bendrovės kartu galės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Japonijos miestuose. 210 geografinių nuorodų jau e, iš to laimės ir kartu e, ir kartu e, vėlgi bus vadovaujamas jungtinių tautų priekybos komiteto standartų dėl produktų saugos e, ir kitų dalykų. Tad čia tik tai keletas elementų, kuriuos paminėjau, e, kurie, iš kurių tikrai abipusės išloš. Mes iš tikrųjų turėtume į visą e, šitą žvelgti kartu ir tam tikrų nuolaidų kontekste, nes čia vėlgi iškyla toks klausimas kaip laisvas duomenų judėjimas ir čia numatytas trejų metų perinamasis laikotarpis ir mūsų frakcija dabar e, pritarė, kad vyktų paralelinės dėrybos dėl štai tų mano paminėtų klausimų. Tad mūsų frakcija pritarė kartu tarybos sprendimui skirtam šiam klausimui. Mes ir toliau dirbsim su pranešėjų bei šešėliniais pranešėjais visais tais klausimais. Labai ačiū, Klaus Bukna, žaliųjų vardu. Labai ačiū. Dėl paslaugų. Tai Mūsų parlamentas nekarta jau išreiškė nuogestavimų dėl vadinamojo neigiamo paslaugų sąrašo. Ir kartu mūsų komiteto Cepana komiteto rekomendacijose e, sakoma, kad e, dėl FT, e, dėl, tai yra, būtų deramasi teigiamų paslaugų sąrašų E, pagrindų. Ir čia šiuo atveju e, tai, tie dokumentai, kuriuos aptariam, prieštarauja tai nuostatai. Toliau kitas skyrius - priekyba ir tvarus vystimasis. Nepamirškim, kad e, Japonija neratifikavo dviejų TDO konvencijų. Aš tikiuosi, GUE frakcijos atstovas tą paminės. Dar norėčiau pabrėžti medienos klausimą. Japonija priėmė įstatymą, e, kuriuose sumaži, sumažino tam tikrą medienos naudingumo vadinamąjį reikalavimą. Bet klausimas kyla, ar toks Japonijos įstatymas dera su mūsų šios atitinkamos srities e, teisės aktų nuostatomis. Labai didelė problema, mano galva, yra e, atsargumo principas. Čia vėlgi Japonijoje yra tam tikrų nuostatų, tačiau jų nepakanka ir tą progą norėčiau priminti tą didelę Kotadan vadinamąją katastrofą Japonijoje, būtent dėl to, kad jų ten atitinkama nuostata nebuvo e, tinkamai panaudota ar tinkamai suformuota. O dabar dar dėl laisvo duomenų judėjimo, tai pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad čia reikėtų dėrėtis atskirai dėl to. Ir galiausia klausimas. E, mums nepriimtina kad e, tas dalykas e, tai yra, jog šis laisvojo priekybos susitarimas uh, susilpnėjai, susilp, tai yra kai kurios nuostatas sus, sus, susilpnėjusios. Pirmininkas čia tiesiog pa, pa, pakoreguoja prelegento pasakytas antrumpas dėl laisvosios prekybos susitarimų EFTA ir GAF. Ponas Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakoregavot, nes mes iš tikrųjų kalbam apie partnerystės susitarimą, kurio labai stipri dimensija yra priekyba, bet nepamirškim vis dėlto, jo kalbam apie politinį susitarimą, kuris aprieps ir ekonomikos, priekybos klausimus. Buvo pasakyta vertingų minčių iš įvairių frakcijų, atrodo, kad dauguma kolegų uh, teigiamai nusiteikę šio sustarimo atžvilgiu, aš čia tarsi iškrisiu iš konteksto. Turėjom jau sudarę nemažai susitarimų, tebe vyksta dėrybos dėl būsimų susitarimų, bet jau matėm, kad mm, buvo ne viena problema. O kai kalbam apie EFTA, o ne JEPA, e, kai kalbam apie laisvosios prekybos susitarimą su Japonija, Tai šiuo atveju yra dar nemažai e, vadinamų pilkųjų zonų, turiu galvoje kompetencijų pasiskirstimą tarp mūsų parlamento įvairių komitetų. Nes kalbama apie skirtingas e, teisės aktų sritis ir čia tuos dalykus, kompetencijų klausimą, uh, E, reikėtų, reikėtų išsiaiškinti. Ir laikas parodys, ar iš tikrųjų užsimeks nuoširdus, nuodugnus ekonominis bendradarbiavimas, ką iš to laimės pramonė ir kokį vaidmenį vaidins įvairūs organai, komitetai, vyriausybės struktūros, nes vėlgi pakartosiu, šita prasme kol kas trūksta aiškumų. Ir gal todėl, kad ir piliečiai ne, ne iki galo pasitikė tokiu ir kitais sustarimais. Kitas dalykas e, - viešieji pirkimai ir su jais susijusios problemos Abi pusės dėrybų laikosi atsargumo principo. Kartu um, mes turim užtikrinti, kad uh, nebūtų tai suplakama su privatizavimo procesais, bet aš čia toj perskaitysiu viską, ką turiu pasakyti. Tad čia vėl kalbam apie savotišką pilkąją netikrą zoną. Ir dar labai labai trumpai. Jau baigiu. Maničiau, žvelgiant į e, praeitį sudarytų laisvosios priekybos susitarimų turinį, tai aišku štai kas. kad e, praeitį iškilo ginčių sprendimo e, mechanizmo klausimas, tad aš įsivaizduoju, kad toks kils ir šiuo atveju. Labai ačiū. Čia vėlgi aš gal nukrypsiu nuo mūsų pranešėjo pasakytų minčių, bet e, pirmiausia komisijai klausimas dėl e, tvaraus vystimosi skyriaus. Japonija pateikė pasiūlymą numatyti tokį e, skyrių, numatant sankcijų tam tikrą principą. Tai tiksliau atsitraukė nuo tokio. Uh, O mums tas klausimas buvo labai svarbus, mes aptarinėjom būtent e, tvaraus vystimosi susijusio, susijęto su e, e sankcijų mechanizmų klausimą gyvai e, parlamente ir todėl komisija neturėtų taip pasiduoti. Toliau, e, finansinės paslaugos. Ir čia Japonija atsargiau žiūri į tokių paslaugų liberalizavimą. Antai priedė susitarimo atsispindi Japonijos išlaidos. O mes, nors jau mes turėjom 2008 metų krizę, e, vėlgi čia betodariškai pasiruošę liberalizuoti finansinės paslaugas, nors tos paslaugos, e, kaip pasakyta, sektorius iš, iš tikrųjų yra toks gana toksiškas. Tad komisija turėtų elgtis atsargiai. Labai gerai, kad Pedro paminėjo TDO konvencijų neratifikavimo padėtį. Aš manyčiau, tas konvencijas Japonija turi ratifikuoti prieš pasirašant galutinai sutartį. Bet kita vertus, vėlgi tokie dalykai kaip e, atsekamumas e, e, dėl to dual diligence, nes turiu galvoje medienos, medžių kirtimą, medienos gamybą, juk Japonija yra viena iš tų pasaulio šalių, kuri daugiausiai iškirto Ir todėl, manyčiau, Japonija turėtų priimti griežtesnius įstatymus tokių medienos įmonių atžvilgių. Buvo pasakyta, kad štai pagaliau turim susitarimą, kuriuo gerbiamas Paryžiaus susitarimas. Kita vertus, priminsiu, e, Krimatis, priminsiu tikrąją padėtį. Aš pasakyčiau, kad e, susitarimas tai kuris tikrai sunaikins e, klimatą, panaikins klimatą, turiu galvoje e, anglijas pramonės, e, agro, agro pramonės klausimus, kad kartu su tokiu sustarimu pridės, prisidėsim prie miškų visiško išnaikinimo. Antai šiandien viena vokiečių studija parodė, kad E, taip, Japonijos e, ekonomika pris, e, šituo susitarimu prisidėsim prie ekonomikos augimo 0,4 procentais, bet vėlgi pakartosiu savo klausimus, kaipgi bus sprendžiami agro pramonės betodariško miškų kirtimo, klimato naikinimo klausimai ir mano paminėti klausimai. Tad, o komisija E, iš tikrųjų e, elgesi visiškai priešingai negu e, nuostata, kurios laikosi parlamentas. Tad manyčiau, kad taip betodariškai pritarti šitai nuost... tokiam sustarimui būtų per daug naivu. Ačiū. O, iš tiesų, daug kas jau buvo pasakyta, bet ir aš pati norėčiau išsakyti porą kritiškų pasibų, norėčiau akcentuoti, kad e, tas tyrimas buvo toks, kur nebuvo laikomasi e, standartų. Ir e, pasakyta buvo, kad čia taip pat yra dėl paslaugų liberalizavimo turėčiau pastebėjimą. Čia uh, uh, nuspręsta rinktis negatyvo uh, sąrašą. CETA atveju buvo pateiktas aiškinamasis raštas Bet dėl Japonijos sutarimo nebuvo pateikta tokio paaiškinimo. Dėl atsargumo principo manytume, manyčiau, kad gan a, silpnai formuluojama yra, tai minima tik vienam skyriui. Europos. A, sąjunga jau kėlė ginčą dėl kotonų susitarimo šio klausimu ir pralaimėjo. Tai iš tiesų pozicija čia nėra e, e, stipri ir klausimas e, toks, ką parlamentas galėtų padaryti, ko galima pasiekti dėl ETS, ar mes būsime informuojami, kokias stebėjimo sistemas turės parlamentas dėl sankcijų mechanizmo. Taip pat manau, kad tai labai svarbu. Manau, kad labai svarbu, kad būtų teikiami pasiūlymai Ir idėjas mes norim, kad šitas susitarimas būtų geresnis negu CETA. Ačiū pirmininkė. Kalba paneminė. Na, šią vasarą buvo pateiktas sustarimas su Japonija per Koreperą, be diskusijų, be galimybės pateikti pastabų. Tai iš tiesų nėra demokratiška. Mes norime, kad vyktų diskusijos. Komisija pareikalavo didesnių garantijų dėl asmens apsaug, domenų apsaugos, tačiau to nėra susitarimuose su Japonija ir Singapūru. Ir e, iš tiesų labai neatsakinga tai, kad e, diskusijos nėra vykdomos e, visose ligmenėse. Ir e, tai kelia susirūpinimą. Iš tiesų, tai piliečiai tik dar labiau nepasitikės komisiją, tuo savo tik tai pakenksime kaip sakoma, dėrybose, kol, kol nėra susitarta dėl visko, dėl nieko nėra susitarta. E, ir nekalbėta ne tik tai apie asmens duomenų apsaugą, ne, nekalbėta ir apie administravimą, tai iš tiesų, sakyčiau, nėra reikalo skubėti, reikia viską įsigilinti, reikia užtikrinti, kad būtų toks susitarimas, kuris būtų tinkamas visiems žmonėm ir valstybėm narėm rezultatus taip pat reikia paaiškinti. Ačiū. Dabar e, žodis EP e ryšių su Japonija delegacijos pirmininkui, ponui Ježekui. Tris minutės. Ačiū pirmininkė. Turiu vieną e, bendrą pastebėjimą, vieną konkretų. Pirmą bendrai, tai dėl to, kas buvo pasakyta apie pana komiteto e, rekomendacijas dėl pozityvaus e, sąrašo. Vienas e, iš to komiteto bendra pranešėjų apie tai kalbėjo, kalbėjo apie investicijas, finansinės paslaugos, apie tos skirius ir buvo pateiktas prašymas, kurio buvo e, siekiama užtikrinti, kad e, liberalizavimas būtų naudingas tik tai realiai ekonomikai, tai būtų kova su mokesčių e, vengimu, mokestiniu sukčiavimu, kad iš tiesų Japonija, Japonija iš tiesų neturi tų požymių būdingų mokestiniam rojam, tai pasakytina apie kitas e, jurisdikcijas. E, na, konkretus pastebėjimas, tai jau minėjo ir panas Pereira, bet akivaizdu, kad visos studijos rodo, kad visais požiūriais ir verslui, ir vartotojams bus naudingas sustarimas, tai parodės, kad ES yra lyderė pasaulinėje priekyboje, tai toliau e, sutvirtins mūsų ryšius e, su, su e, mūsų bendramintė, labai svarbia sąjungininkė. Ir šios dienos pasaulyje tai yra labai daug. Na, vertinant susitarimą visais požiūriais, aš išvelgiu tik tai pozityvius dalykus, aišku, bus e, bendros rinkos dalyvių, kuriems bus e, daugiau iššūkių, siekiant prisitaikyti prie naujų taisyklių. Gyvendant e, naują susitarimą, aš galiu pasakyti, kad aš e, vos ne visą gyvenimą pragyvenau ne rinkos ekonomikoje ir galiu pasakyti, kad e, pažangos, inovacijų negali būti be konkurencijos. Tada iš tiesų išvelgiu tik tai naudą, kurią duos susitarimą. Susitarimas, aišku, bus ir iššūkių keliančių dalių. E, reikia kalbėti apie, apie transportą, ratifikavimą. Uh, Ir Aišku, tikimės, kad per šią kadenciją tai bus pasiekta ir e, belieka tik taip dar kartą pažymėti, kad sutarimas labai svarbus. Ačiū. E, Marko Širulo iš prekybos generalinio direktorato komisijoje. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Ačiū e, gerbėmiems komiteto nariams už įdomius e, pastebėjimus. Mes, aišku, viską vertiname labai rimtai, tikrai to nebijokite. E, norėčiau pateikti atsakymus į kai kuriuos iš iškeltų klausimų, išsakant pastebėjimus Pradėsiu nuo vieno uh, svarbus pastebėjimo, jis išsakomas nuolat yra, uh, nes dalyvavau ir Envi komiteto diskusijose minėtas atsargumo principas ir paaiškinti, kad kai kalbame apie atsargumo principą ir teisingai tai pažymėta, kad uh, na, jis. Uh, aiškiai pa, pa, paminėtas tik tai priekybos darnaus vystimosi skyriuje vieną kartą, bet e, reikėtų pažymėti, kad mūsų sutirtise šitas principas įtvirtintas ir, ir, e, ir aiš, aišku e, bendras principas yra taikomas Taip pat ir tarptautinės susitarimams mūsų sutartis yra viršesnės už e, prekybinius sutarimus. Ir, pavyzdžiui, kai kalbame apie galiojančius maisto saugos reikalavimus ir atitinkamus antrinius aktus, e, juose taip pat įtvirtinamas atsargumo principas. Na, e, žinome, kad kai kalbame apie Japoniją, nekyla ne, galbūt kyla principų dėl a, maisto saugumo, bet kalbant apie GMO, tai tokių klausimų su Japonija nekyla. Ne, e, iš tiesų. Sutarime niekas nenuneigia atsargumo principo ir kaip visose prekybos sutarimuose yra a, aiškus teisiniai saugikliai, kad būtų galima apsaugoti ES atsargumo principą. Galiu paminėti nuostatas a, be, be kita ko. A, sanitarijos fitosanitarijos skyriuose, ženklinimo skyriuje, taip pat bendrajame straipsnėje dėl išskirčių tai yra, yra tai, tai taikoma absoliučiai viskam. Ir e, trečia, tai, e, tai, tai yra principas, kuris visiškai e, yra na, apsaugotas šiam starime dėl, dėl medienos. Uh, Iš tiesų dėl to yra susitarusi ir JAV, e, ir JAV su, su, su Japonija, tai gyvenama yra. Ir, ir mes dirbame su Japonija dėl gyvenimo, kalbant taip pat apie e, duomenų e, gavimą iš Japonijos dėl trečios šalių. Iš tiesų neverta ir minėti, kad taikomi mūsų vidiniai teisės aktai, kalba eina apie E, išsamų patikrinimą taikomą importuotojams siekiant užtikrinti, kad e, nelegali mediena nepatektų ES rinką, mūsų e, teisės aktai ir toliau galioja. Ir nesvarbu, kiek tarifų panaikintume, mūsų reguliavimo aplinka lieka tokia pati, ypač tokiais klausimais kaip šis. Dėl kitų klausimų, dėl uh, E, sankcijų dėl prekybos ir darnaus vystimuosi, priemėm tai domien, aišku, tos diskusijos vyksta, laikomasi tokio e, požiūrio, tai yra taikoma mūsų prekybinėse dėrybose. Ir aišku, mes tikimės, kad tai duos rezultatų. Pavyzdžiui, na, tada, su TDO susijusiais klausimais, Kanados atveju arba, pavyzdžiui, netgi pradedant dėrybą su Australija, mes, aišku, naudojamės visom turimom priemonėm šiuo metu, bet priemam domien tai, kas buvo sakyta. Dėl kitų klausimų kurie buvo paminėti paslaugos. Taip, Deramasi buvo remiantis negatyvaus sąrašo e, principu. Iš tiesų, kai dėryjasi, liberalizuoji ir bandai apsaugoti. Gali tai daryti vienaip ar kitaip, bet čia svarbiausia turbūt esmė. Uh, Ir pagrindinis klausimas toks, ar mes apginame savo jautrius sektorius, ar mes skatiname mūsų reikšmingas rytis, ar saugome e, viešąsią savo paslaugas. Ir turbūt e, tai kelia susirūpinimą gal, e, galbūt daugeliu, ne visiems nariam čia. Ir aišku, tai svarbu viešosios nuomonės požiūriu. Tad e, tiek trumpai, bet aišku, galima pateikti ir visas e, e, detalės. Apie tai jau kalbėjome su Europos parlamento narišiu, mes sutarėme visiškai apginamos yra viešusios paslaugos, jeigu kyla sustrūpinimas dėl to, tai visiškai apsaugoti ir iš tiesų valstybės narės gali apsaugoti savo viešasias paslaugas ir gali pakeisti situaciją, nes jeigu praeitįje, tarkime, yra nusprendę liberalizuoti, jie gali apsispręsti kitaip ir pakeisti situaciją nepriklausomai nuo to, ar sutarimas su Japonija ar ne. Ačiū. Žodis pranešėjų, jūsų trumpas apibendrinimas. Taip, labai trumpai apibendrinsiu, kadangi jau pakankamai ilgai diskutuojame. Ačiū kolegom už pastabas priimsiu viską domėn savo rezoliucijos projekte, kurį jums pateiksiu netrukus visai. Ačiū už paaiškinimus pateiktus komisijos ir norėčiau priminti kad yra INTA e, delegacija, e, kuri vyks į Japoniją visai e, netrukus, 18-20 rugsėjo ir tai bus dar viena galimybė išdėstyti mūsų nuomonę, plėtojant dialogą su partneriais iš Japonijos, ypač dėl to, kaip svarbu, kad būtų ratifikuotos TDO konvencijos uh, manau, kad galime ir privalome ir toliau dėti politinės pastangas ir aiškiai pasakyti partneriams Japonijoje, kad parlamentas labai seikėtų tai, jeigu jie ratifikuotų šias tada konvencijas. Ačiū Jums ir laukiu tolimesnio darbo šio labai svarbiu klausimus. Ačiū. rekomendacijos ir rezoliucijos projektai bus svarstami komitete rugsėjo 27 dieną. Baigiame darbą pagal 17 darbo tvarkės klausimą, periname prie 18. Uh, tai yra susitarimas su Maroku dėl prekybos. Bandymas jį užsitikrinti jau keletą kartų buvo šis klausimas aptariamas. Delegacija mūsų gana greitai vyks į Maroką, į vakarų Saharą. Žinome, kad Europos Teisingumo teismas yra prieimęs e, visai lės sprendimų atitinkamų E, vyko darybos su Maroku ir po to komisija pateikė naują siūlymą. Aš labai džiaugiuosi, kad atvyko pas mus komisijos narys Pieras Maskovici, kuris pristatys komisijos naują poziciją. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą mm, pristatyti šį svarbų klausimą. Jis taip pat yra jautrus. Reikėtų labai e, atvirai kalbėti apie iššūkius, apie problemas. E, Birželio 11 komisija e, taryba patvirtino komisijos pasiūlymą dėl asociacijos susitarimo su Maroko karalystė pakeitimo. Ir kaip žinia, e, sprendimai priimti taryboje Liepos 17 dieną. E, Ta pačia diena buvo priimtas sprendimas pritarti pasiūlymui pakeistam ir pateikti į parlamento tvirtinimui e, vyksta dabar diskusijos taip pat ir dėl sustarimo žvejybos srityje. Aš nekalbėsiu šiandien apie tai, paliksiu kolegai šį klausimą pristatyti. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, dirbama tarifų srityje ir mes siekėme trijų tikslų. Manau, kad visi gali jiems pritarti. Pirmiausia, e, reikia, kad teisingumo teismo sprendimai būtų įgyvendinti. Jie priimti 16 metų gruodžio mėnesį E, ir tai yra visiškai aišku. Kitas dalykas, mes turime prisidėti prie e, vakarų Saharos vystimosi, reikėtų numatyti tarifų lengvatas šiai teritorijai ir e, komisija pritarė tokiam požiūriui. Kitas dalykas dar labai svarbus, tai yra susijęs su politiniais, politiniais dalykais. Dirbame mes aišku, pragmatiškai laikydamėsi teisės principų, bet e, politinių požiūrių taip pat reikia priimti sprendimus, kadangi ši situacija yra nepaprastai jautri ir sudėtinga. Kalbu apie padėtį e, ten. Ir Europos Sąjunga yra e, išsakiusi savo nuomonę ir noriu aiškiai pasakyti, kad asociacijos susitarimo tikslas nėra kalbėti apie vakarų Saharos galutinį statusą. Tai yra jungtinių tautų prievolė. Aš noriu pasakyti, kad mūsų susitarimas e, yra parengtas e, atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Ir noriu pasakyti, kad politinė situacija nėra nagrinėjama ir mes to nedarome. Tikslai yra labai aiškus, tai yra Teisingumo teismo sprendimų paminėtų ekonominių teisinių dalykų įgyvendimas, pridernimas e, mūsų starimo prie e, jų. Ir mes e, siekėme techninių sprendimų, kad būtų galima įspręsti tas kilusias techninės ir e, polit, tiksliau, ekonominės ir teisinės problemas, apie kurias kalbėjo teismas ir būtent e, numatoma e, taikyti susitarimą dėl lengvatinių tarifų nuostatas vakarų Saharai. Aš suprantu, kad taryba ir Europos parlamentas svarsto šį klausimą, e, svarsto egzistuojančius iššūkius ir aš tikiuosi, kad parlamentas priims greitai sprendimą. Esu tikras taip pat, kad Federika Mogherini E, kaip yra pasakiusi, kad tas tekstas, kuris, e, kuriam pritarė e, taryba Liepos 17, 16 dieną, yra geriausias rezultatas, geriausia išeitis. Komisija nesiūlė laikinai taikyti susitarimo, yra pateiktas atitinkamas raštas E, ir abi teisėkros institucijos turi priimti savo sprendimą dėl tarifų taikomų tam tikriems produktams išaugintiems e, ar išgautiems vakarų Saharoje. Norėčiau dar paminėti kartą, kad mes pirmiausia siekėme gyventinti Teisingumo teismo sprendimą, buvo surinktos e, viešosios konsultacijos, politinis kontekstas yra gana sudėtingas Ir e, aišku, demokratiniu požiūriu yra svarbu e, išsiaiškinti, e, koks yra visuomenės požiūris ir noriu pasakyti, kad mes sieksime užtikrinti, jog bus imtasi visų priemonių, kad būtų galima įgyvendinti teismo sprendimą. Išorės veiksmų tarnyba yra surengusi plačias įtraukiamojo pobūdžio konsultacijas E, vakarų Saharoje, įskaitant Polisario fronto atstovus, taip pat bendrauta buvo su nevyriausybinės organizacijomis ir dauguma apklaustųjų pasisakė už e, susitarimo taikymą. Ir mes e, siekėme užtikrinti maksimalų dalyvavimą, siekėme susisiekti su visomis organizacijomis. E, ne visi dėje dalyvavo šiuose konsultacijose, aš apgailestauju dėl to, bet taip pat tokį sprendimą gerbiu. Bet noriu pasakyti, kad mes ištiesėme ranką ir e, mes mm, tęsime šį procesą, procesas nesibaigė ir e, mes e, taip pat norime pasakyti, kad tikrai e, Polisario frontas neliko nuo šalyje, mes siekėme išgirsti jo atstovų nuomonę taip pat. Mes norime politinių teisinių požiūrių e, solidaus stipraus pasiūlymų ir komisija tokį ir pateikė. E, kitas dalykas - vakarų Saharos vystimas. Reikia kalbėti tiksliai šiandieną vakarų Saharos produktams netaikomi, netaikomos tarifų lengvatos ir dėl to, e, lyginant su produktais, e, kuriems taikomos lengvatos, nukenčia e, vakarų Saharos tam tikri gaminiai, mes produktai mes siekiame užtikrinti vienodas sąlygas ir išorės veiksmų taryba komisija atlikusi tyrimą prie, prie išvados, kad vakarų Saharos gyventojai e, galėtų tikrai išlošti iš e, nuostatų taikymo. E, konkrečiai galime pasakyti, kad pagrindiniuose sektoriuose toje teritorijoje tikimasi teigiamų poslinkių, pavyzdžiui, žemės ūkio, žvejybos srityje ir galbūt fosfatų gavybos srityje. Ir numatyta, kad atsiras daugiau darbo vietų. E, šimtas 200 e, milijonų e, tokia numatyta žvejybos apimtis vertė. Ir taip pat 9,5 milijonai e, eurų bus numatyta žuvininkystės politika, iš viso 15 milijonų eurų. Ir tai rodo, kad poveikis e, regionui turėtų būti teigiamas įsigaliojus susitarimo modifikacijoms. E, taip pat bus eksportuojami e, žvejybos žuvinkystės produktai ir tai turėtų taip pat turėti teigiamo poveikio vietos bendruomenėms. Ir e, siekiama išvengti tam tikro neigiamo poveikio e, gyventojams ir siekiama nepakenkti teritorijų vystimusi. E, bus atsiras naujos sąlygos įvairinti ekonominiai veiklai ir tai turėtų e, turėti teigiamo poveikio ekonomikos augimui. Mes e, bendravome ir su Maroko valdžia tam, kad užsitikrintume kaip galima platesnį pritarimą mūsų pasiūlymams. E, bendravome su NVO ir aptarėme teigiamą poveikį e, susitarimo. Projekte yra e, numatyta, kad bus keičiamas ir toliau informacija tarp dviejų pusių, kad būtų galima, pavyzdžiui, jeigu reikės taikyti korekcinės priemonės, jeigu pasireikš tam tikri neigiami elementai susitarimą įgyvendinant. Ir ES toliau stebės, kaip susitarimas, e, kokį poveikį turi vietos e, bendruomenėms. Po kelių dienų Europos parlamento delegacija vyks į vakarų Saharą ir aš tikiuosi, kad mes e, kartu galėsime pritarti pranešimo išvadoms dėl e, palankaus poveikio sustarimo e, toms teritorijoms. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų įgyvendintas teisingumo teismo sprendimas. E, taip pat e, praeis maždaug metai, kol mes politinė prasme reikia palaukti, koks bus e, rezultatas įsigaliojus sprendimui ir reikia užtikrinti, kad nesusaitų neigiamų pasiekmių ekonominių vakarų Saharai. Galutinis pastebėjimas jungtinių uh, tautų procesas. Mes e, e, savo e, pasiūlymais visiškai nenorime paveikti niekaip Maroko ir vakarų Saharos santykių. Tai yra prekybos susitarimas, kurio modifikacija, keitimas yra pasiūlytas atsižvelgiant į e, E, Teisingumo teismo sprendimą priimtą 16 metais dėl e, tarifų lengvatų. Mes manome, kad e, turi būti taikomos tos lengvatos ir kita vertus komisija visiškai pritarė jungtinių tautų procesui, kuriuos siekiama užtikrinti tvarų sprendimą dėl vakarų Saharos statuso. Pone uh, Mogherini yra apie tai kalbėjusi daug kartų su partneriais, įskaitant Junktinių tautų generalinį sekretorių. Taigi mes e, pritarėme Junktinių e, tautų procesams, veiksmams, siekiant e, tvaraus sprendimo, o priekybos susitarimas yra visiškai skirtingas dalykas. Aš norėčiau tą akcentuoti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Ir E, reikia išvengti tokios situacijos, kai vienas klausimas užtemdys kitą. Tai to niekas turbūt nenorėtų, nes tai nebūtų niekam naudinga. Ir aš norėčiau, kad parlamentas, žinau, turėdamas visą informaciją, apie, pavyzdžiui, asociacijos tarimą su Maroku priimtų sprendimą. Taip, situacija yra sudėtinga, bet problemos, politinės problemos yra tikrai senos, nieko e, naujo nematome. Ir komisijoje taip pat vyks ateinančios savaitės diskusijos, mes pateiksime informaciją apie naujausius aspektus. Aš e, taip gerbiu e, diskusijas, bet e, mes norime taip pat paaiškinti savo poziciją. Mes, kaip kad reikalauja Teisingo teismas, turime sukurti teisinį pagrindą taikyti tarifų lengvatas vakarų Saharai tam, kad tai būtų naudinga gyventojams ir prisidėtų prie socialinės ekonominės šios teritorijos plėtros. Uh, Tai yra susiję ir su regiono stabilumu. E, Liepos 16 dieną taryba priemė sprendimą, mes dirbame e, politinių požiūrių labai atsargiai, e, nuosekliai. Aš pats ir kolegos esame pasirengę, jeigu reikės jums suteikti bet kokią informaciją E, prieš parlamento delegacijai vykstant į vakarų Saharą ir aš esu tikras, kad mes rasime salčio taškų su mūsų sąjungininkais. Tikrai e, padėtis yra labai sudėtinga, delikati, labai svarbus šis klausimas ir mes turėtume spręsti problemas atsižvelgdami į visus aspektus. Lietuva. Labai ačiū, ponė Moskovici, ir labai ačiū, kad kartu iškėlėt tris klausimus. O dabar žodį suteiksiu pranešėjai, poniai Lalonda. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos nary. Ačiū pirmiausia, kad atvykot pas mus, kad dabar galim pasikeisti nuomonėmis tokio delikataus, e, delikačių klausimų. Pirmas klausimas štai ką norėčiau sužinoti. Dėl e, sah vakarų Saharos kilmės, produktų kilmės patikrinimo. Taip, čia vyko nuomonių pasikeitimas su e, komisija, bet paaiškėjo, kad nėra e, Maroke jokio organizmo, organo vakarų Saharoje, kuris patikintų, jog iš tikrųjų produktai yra uh, iš vakarų Saharos. O čia iš tikrųjų turėtume turėti aiškę, e, aiškės nuos, nuorodas, jog tikrai e, tam tikri būtų, sakykime, išduodami kilmės sertifikatai patvirtintas, kad produktai tikrai yra iš vakarų Sakaros. Jūs dabar E, dirbot su Marokos institucijomis ir e, galbūt būtų galima pasisemti įkvėpimo iš EFTA, sakykime, šalių ar amerikiečių. Kitas klausimas, į kurį jūs beje netiesiogiai ir atsakėt. Dėl Europos parlamento galimo neratifikavimo šito susitarimo. Uh, Tai kokių priemonių tada jūs imtumėmės, jei parlamentas neratifikuotų to susitarimo? Labai ačiū. Toliau skirsiu po dvi minutės kitiems, e, tai yra šešėliniams pranešėjams, nežinau ar tokių bus ir po to žiūrėsim, kas norės kalbėti. Pirmiausia, ponas Sikų, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Sutinku su komisijos nario paminėtais dalykais. Pirmiausia, kad reikėtų skirti tokius dalykus e, tai atskirti tam tikro geografinio e, regiono politinį, konstitucinį statusą ir neplakti to klausimo su e, priekybos susitarimo klausimais. Tai buvo pasakyta kritinių pastabų susijusių su kilm, prekių pil, kilmės patikrinimo struktūromis, e, esą, tai yra vakarų Saharoje, kad e, paprastai reikia e, tokio žingsnio būtent patikrinti pagal tam tikrus kriterijus tariamai iš vakarų Saharos atkeliaujamas priekes, jų kilmę tikrą nustatyti. Pritariu šiuo klausimu pranešėjos klausimams, nes iš tikrųjų labai svarbu suvokti, e, kaip būtų galima tiesiog paremti tokią e, prekių kilmės tikrinimo instituciją. Kitas klausimas dėl tam tikru e, vėlgi, tai yra aš pats aš esu iš Sardinijos, iš salos ir dabar turiu klausimą apie produktus, sakykime, sakykim, pavyzdžiui, jeigu ne, ne, nenustatytos kilmės pomidorai, sakykime, iš pietų kažkur keliauja kitur ir tai gali kelti tikrai didelių rinkos trikdžių. Ponas Lūns, Lūnės EKR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Neturiu konkrečių klausimų komisijos nariui, tik tai įsakysiu bendrą mūsų EKR frakcijos pastabą šiuo klausimu. Mes matėm iš jūsų birželio 23 dienos laiško, kad numatytas susitikimas Maroke. Ir aš įsivaizduoju, kad taip, ir jūs Pone Moskovici, paminėjot, kad e, per tą sustikimą bus aptarinėjami teisiniai, e, daugiau ekonominiai klausimai, o ne politiniai klausimai. Ir turbūt sutiktumėt, sutiksit, kad e, diskusijos turėtų baigtis kažkaip nepaveikiant ES nuostatos dėl vakarų Saharos politinio konstitucinio statuso. Jūs beje paminėjot, kad jungtinių tautų prerogatyva rasti e, tinkamą šio politinio klausimo sprendimą. Mes, aišku, pasitelkėm parlamento teisės tarnybą ir tikimės baigti, tiesiog aptarinėti, užbaigti šitą klausimą prieš šią kadenciją dar. Ačiū, kad suteikėt žodį. Galiu tik tai apgailestauti, kad šiandien e, esam tokioje padėti, kai Teisingumo teismas priemė ne vieną sprendimą e, šiuo klausimu. Tai todėl, kad Europos parlamentas netliko namų darbų. Ir dabar Teisingumo teismas priėmė sprendimą ir mes dabar turim modifikuoti, pakeisti e, sus, priekybos susitarimą su Maro, Maroku, būtent e, vėlgi pakeičiant iš vakarų Saharos atkeliaujančių produktų e, traktavimą tarifų klausimų, panaikinant tarifų lengvatas nes iki šiol e, iš vakarų Saharos atkeliaujantis produktai, jiems buvo taikomi lengvatiniai tarifai kaip ir Maroko produktams. Bet dabar Teisingumo teismas e, priėmė sprendimą, kad e, reikia atsižvelgti į vietos gyventojų pritarimą. Aš sutinku su jumis, visiškai sutinku, kad dabartinėmis sąlygomis iš tikrųjų būtų sunku įvertinti, kaipgi ką pasakys, ar, ar pritars e, būtent tokiai padėčiai e, vakarų Saharos gyventojai. Aš e, tik tai kalbu apie tai, kad kai neaptarinėjami klausimai, tai paprastai tada kyla problemų. Ir kad atskirti tam tikrus dalykus tikrai nelengva. Taip, jūs sakėt, kad vakarų Sakaros kilmės produktams uh, turėtų būti taikomi tie patys tarifai, kokie taikomi Maroko kilmės prekiams, produktams, bet klausimas, juos reikia nustatyti. Nes jeigu nei, nenustatysi, kad produktai tikrai iš vakarų Saharos, tai tada e, Maroko valdžios institucijos e, sakys, sakys, kad tai yra Maroko produktai. Taip, mes sakoma, kad nenorim kištis į politinius e, procesus. E, ir kita vertus, bet kita vertus, juk jeigu sakytume tada Marokui, kad e, vakarų Saharos produktai nėra Maroko produktai, tai tada jau mes kištumėmės į politinį procesą. Tad mes turėtume numatyti tam tikrus produktų nustatymo ir diversifikavimo mechanizmus. Kol kas tokių mechanizmų dabartiniam susitarime nėra. Aš suprantu, kad susitarimais visko neapriepsi, kad čia dar kas priklauso ir nuo politinės valios e, komisijos, parlamento, tai gal būtų galima parengti protokolą. Uh, kuriame prieš ratifikuojant šitą susitarimą būtų tiesiog įvardyjami e, tam tikri produktai ar aptariamas jų kilmės klausimas. Ir tokiu būdu tai mums parlamentui e, būtų geras pagrindas e, dirbti toliau tų susitarimų, kuriuos parengė, pasiekė komisija dėrėdamasi su Maroko valdžios institucijomis. Taip, mes, e, mes jau aptarinėjom e, susitarimą dėl žuvininkystės su Maroku ir buvo pasakyta, kad tas susitarimas neveiks e, vakarų Saharos gyventojų padėties, bet Bet dabar vėlgi Teisingumo teismas e, Teisingumo teismas priėmė atitinkamą e, sprendimą, kuriame padarė išvadą, kad susitarimas negali paveikti vakarų Saharos. Ir tokiu būdu Teisingumo teismas pripažino Polisario e, frontą kaip teisinį, teisėtą vakarų Saharos regiono atstovą. Bet kita vertus, prieš tai sudarytoje, sudarytame susitarime vakarų Sahara neminima. Tad e, tai turėtų būti paminima atvirai šiame susitarime. Žilis, taip, ačiū ponė pirmininkė, turiu keletą pastabų išklausęs komisijos nario Moskovici pasisakymo. Komisaras labai trumpai paminėjo uh, kad čia kalbama apie priekybos techninį, e, techninį e, šito susitarimo pobūdį ir kad čia nereikėtų to plakti su politiniais klausimo aspektais. E, taip, mes žinom, kad jau 70 metų trunka tas vadinamas konfliktas, tai yra vakarų Saharos klausimas ir Maroko klausimas, bet kita vertus mes kalbam apie prekybinį susitarimą tarp ES ir kartu vakarų Saharos. E, labai svarbu, kad e, tas susitarimas išeitų į naudą e, vakarų Saharos žmonėms. Taip, labai svarbu minėti politinę šito susitarimo naudą, bet kita vertus labai svarbu Jeigu mm, būtų panaikintos tos tarifų lengvatos, tai tada Saharos, vakarų Sahara turėtų mokėti ES 6,6 milijonus eurų e, muitų, muitų ir rinkliavų pavydalų. O šiaip e, iš tikrųjų yra tokie miestai, Jarlun, Darlau, Puštų. Ir čia tiesiog užtektų nuvykti komisijai ten į vietą, į, vietą, į tuos miestus, e, kad pamatytų, e, kokią naudą davė tie, tos tarifų lengvatos miestams, kad e, jų vystimuisi įvairiems įrenginiams, kurie padeda žemės ūkiui, drekinimo sistemoms, prisideda apskritai prie vakarų Sakaros ir, ir gyventojų klėstėjimo. Labai ačiū, Klaus Bukner. Labai ačiū. Mano manimų šiuo dabartiniu susitarimu nebus iki galo įgyvendintas Europos teisingumo teismo sprendimas, pagal kurį nustatyta, kad šiuo klausimu derantis reikia dėrėtis su vakarų Saharos uh, E, gyventojų teisėtais atstovais. O čia buvo deramasi su Maroko valdžios atstovais, institucijomis. Bet jūs, komisarė, sakėt, kad vakarų Saharos nevyriausybinio organizacijų ar kitų organizacijų atstovams irgi buvo suteiktas žodis šiame mm, dėrybų procese. Bet iš tikrųjų taip, taip nėra. Kitas dalykas paminėtinas, kad e, iš to susitarimo turėtų gauti naudą vakarų Saharo žmonės. Bet bus priešingai. Tas susitarimas padės vakarų Saharos okupantams. Ir tuo susitarimu jūs savotiškai skatinat, padedat Marokui kaip okupantams. Vakarų Saharos žmonėms tokios rūšės priekyba duos tik nedidelę naudą. O ir šiuo atveju e, būtent savo priekybos politiką, ES priekybos politiką mes labai padėsim e, vakarų Saharos e, okupantams. O šiaip nepamirškim, kad vakarų Saharoje uh, buvo labai daug represalijų, e, nužudytų žmonių ir dabar tarsi komisija e, palaimina viską, net skatina. Labai ačiū, kad suteikėt žodį, labai ačiū komisarė, kad atvykot pas mus. Aš norėčiau pateikti Jums tokį pirmiausia klausimą. Ir čia tikrai galima tik tai nusistebėti, kad e, čia komisija dabar sudaro susitarimą su vakarų Sahara, ten nežengusi jokio, e, net, tai yra ne, niekada nenuvykusi į vietą. Ir, ir kita vertus kartu pasako, kad ES niekada nepripažino e, vakarų Saharos, tai yra okupacijos ir panašiai. Bet kita vertus ir, ir buvo pasakyta, kad trūksta duomenų dar apie tikrąją padėtį. Bet kita vertus, ar buvo sudaryta kokia sutartis, susitarimas, neturint e, pakankamai duomenų, kaip kad šituo atveju. Norėčiau žinoti, ką ketinat daryti, turiu galvoje neokupuotą vakarų Saharos dalį, nes ten irgi gaminami, sakykime, žemės ūkio produktai. Ar e, susi, dėl tokio susitarimo buvo deramas įtraukiant ir neokupuotų e, vakarų Saharos e, regionų atstovus? Ir baigdamas galiu pasakyti, tai klausimas, kiek kainuos tokių neleg, nelegalūs veiksmai? Jūsų tarnybos sakėt, kad susitarimai buvo teisėti, bet bent jau porą kartų Teisingumo teismas priemęs sprendimus, sakykime, dėl žvejybos susitarimo, aiškiai pasakė, kad susitarimai sudaryti buvo neteisėti. Ir vėl čia pakimba ore ES patikimumas. Aš norėčiau išgirsti atsakymų į tuos klausimus. Joachim Šuster. Toliau Adamas Šustis. Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Labai sunku atskirti politinius viena vertus ir ekonominius, techninius, teisinius aspektus. Tiesą sakant, gerbiamas komisijos narinė, visai supratau, jūs sakėte, nebūtų prasminga kreiptis išaiškinimo į Europos teisingumo teismą. Dėl šitų teisinių klausimų jūs sakėte, kad e, tai viską užvilkintų keliais metais. E, e, kodėl taip sakote, kad kažkas kažkokios kitokios politinės nuomonės būtų palyginti su ETT išaiškinimu. Nu, visgi aš manyčiau, kad reikėtų kreiptis į ETT ir e, išsiaiškinti, ar tai atitinka nu, teisinius reikalavimus, ar galbūt yra politinių priežasčių to nedaryti. Pirmiausiai, e- pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijos e, nariui, jūs kaip matote iš mūsų klausimų, šis E, ši tema yra nepaprastai sudėtinga, sulaukianti skirtingų vertinimų. Matome, kokia yra politinė padėtis, bet e, deputatai taip pat nori, kad būtų į visus e, atsižvelgiama aspektus prieš priimant politinį sprendimą. Aš esu įsitikinusi, kad komisija atliko kokybiškai darbą, bet reikia kad tuo įsitikintų kur kas daugiau žmonių. Kaip sakė kolegė Marija Arena, reikėtų pasitelkti vaizduotę, kad mes galėtume patraukti į savo pusę, priartinti prie jūsų pozicijos e, daugiau parlamento narių. E, e, teisingumo teismas priemė tinkamą sprendimą, bet Europos parlamentas yra vidury tų procesų. Aš bendrauju su kolegomis ir žinau, kad kai kurie iš principo pritartų atnaujinimui susitarimo, bet tuo pačiu suprantu, kad kolegoms reikia daugiau informacijos, daugiau duomenų, nes e, taip pat ir parlamento nariai nori, kad būtų teismo sprendimas įgyvendinamas. Yra daug kvestionuojamų klausimų, bet e, kad ir kokie tie klausimai būtų, teismo sprendimas yra priimtas. Aš tikrai e, pasitikiu jūsų darbu, bet manau, kad reikia mums padirbėti tam, kad sutelktume daugumą, kuri pasakytų už e, taikymą pakoreguoto susitarimo ir reikia, kad sprendimas nepakenktų vakarų Saharai komisijai, nes nei vienas iš mūsų nenorime, kad taip atsitiktų. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu Maskovici už tai, kad šiandien pas mus atvyko. Konsultacijų procesas yra esminė šio proceso dalis ir skirtikuotas, kaip minėjau anksčiau kalbėjusiai. Todėl kalbėsiu trumpai. Ar kaip jūs galite sutikti su tuo, kad konsultacijų procesas e, yra tolygus konsultavusi su vakarų Saharos žmonėmis. E, ir e, be to, kai kalbam apie sutarimo naudą, kaip komisija vertintų tą naudą Saharo žmonėms gyvenantiems pavėgėlių stovyklom. Ir galiausiai, uh, Jūs e, sakėte, kad tai techninės klausimus, bet e, atvirai kalbant, jungtinių tautų procesas vyksta dešimtmečius ir nedavė jokių rezultatų. Tad e, iš tiesų būtų įdomu iš jūsų išgirsti, ką jūs manote apie šią politinę realybę, turiu galvoje jungtinių tautų darbą. Be... Ačiū. Lopes Pirmijo. Pone Lopes Bermejo, dėkuoju pirmininkė. Ačiū, ačiū, ponė Moskovisi, jums už pasisakymą. Aš norėčiau trumpai jūsų kai ko paklausti, galbūt man atsakytumėte. Aš labai vertinu terminus, nes tai labai svarbu, ypač norint vieni kitiems suprasti, kalbu apie politinius teisinius terminus ir ypač teisinius terminus. Ir mane nustebino e, jūsų kalbos apie konsultacijas, nes tai neminima teismo sprendime. Taigi atsirado skirtumų tarp terminų. Jūs kalbėjote apie e, vietos gyventojus, bet Teisingumo teismo sprendimas kalba apie Saharavius, apie vakarų Saharos gyventojus. Ir kyla e, tam tikri įtarimai. Ir žinome, kad jungti jungtinių, jungtinės tautos yra pripažinę, kad egzistuoja Saharavė, vakarų Saharos gyventojai, kuriuoms atstovauja Polisario frontas. Ir mes turime aiškiai kalbėti apie terminus. Aš galbūt pradėsiu kalbėti apie politinius dalykus, kurie nėra tokie patogus, bet pasinaudojus parlamentarės teisę aš noriu uh, paklausti, kodėl sudaromas sustarimas su Maroku, tai yra okupantė, o kodėl nesudaromas sustarimas su Ispanija šiuo klausimu. Ačiū, gerbiamas komisionariais. Jūsų tarnybos paskelbė dokumentą valstybių narių muitinėms šiais metais, kur E, davėte nurodymus, e, kad e, reikia na, pa, paimti prekes, vykdyti jų poėmius, jeigu kyla įtarimų, jos, kad jos yra iš vakarų Saharos. Vakar buvom susitikę su Maroko prekybos tarnyba, kad Ir mm, buvo pasakyta, kad e, sistematiškai atsisakoma informuoti, ar tų prekės yra iš vakarų Europos. E, iš tiesų, e, ar yra užtikrinama, užtikrinamas tinkamas ES mūtinės politikos vykdymas. Ir dar, galbūt galėtumėt palyginti, kuo skirtus E, padėtis e, e, Marokė, vakarų Sahara, ES atžvilgių, lyginant su padėtim, tarkim, kokie yra Rusijoje, Ukrainos Krymo atžvilgių. Magrebo delegacijos vadovė, ponė Ajala Sender, dėkoju, kad uh, atvyko pas mūsų komisijos narys. Mes, mūsų delegacija, noriu pasakyti, labai didžiai sekame visus komisijos sprendimus, pasiūlymus ir sutinkame su tuo, kad svarbu įgyvendinti sąlygas, kurios atsirado Teisingumo teismui prieimus sprendimą, kaip žinia, sprendimas, kaip sakė kolegė Valenciano, e, yra susijusi su aspektais, kuriems turi pritarti Polisario frontas. E, taip pat e, žinoma, kad yra prasidėję procesai, kuriuos pradėjo jungtinės tautos. E, biudžeto kontrolės komitetas taip pat svarsto šį klausimą, atlieka kontrolę įvairių, pavyzdžiui, skirtų lėšų požiūrių ir Europos Sąjunga viena institucija siekia ištiesti pagalbos ranką, bet mes kaip kita institucija turime bandyti baigti šį procesą, kad jis iš tikrųjų duotų naudos. Reikėtų kalbėti atvirai be informacijos iškraipimo. Uh, apie tai, kokia yra padėtis. E, galima paminėti dar vieną dalyką, trečią kelią, koridorių rytų, e, kuriuo atvyksta asmenys, kurie negali atvykti nei per centriniu, nei vakarų keliu. Mes turime kalbėti apie tuos dalykus ir galvoti, kaip mes neturėtume sugriauti e, sudėtingos ir taip situacijos, nepakengti jai. E, aš manau, kad vakarų Saharos gyventojai turi tam tikras teisės ir buvo teisingai e, surinktos konsultacijos, buvo bendraujama su Polisario fronto atstovais, bet jie nėra vieninteliai partneriai. Žmonės šiaip išsirinko Polisario frontą, tai yra jų sprendimas. Mes e, pritarsime pasiūlymui ir e, džiaugsmės galėdami e, išreikšti pritarimą jam. Mūsų e, problema yra ta, kad mes turime išvengti skirtingo požio, skirtingų kalbų apie tą patį regioną. Reikia galvoti apie uh, aplinką, kur uh, egzistuoja du vienetai. Žinome, kad jungtinės tautos nesprendė problemos, turime nepamiršti ir Alžyro aspekto, bet mes savo ruošto turime uh, E, išreikšti pasitikėjimą komisijos pastangoms išspręsti šią problemą. Kol kas e, mes prie tos problemos atsiradimo nesus, nesame prisidėję. Komisijos narys. Norėčiau padėkoti Jums už e, pasisakymus. Diskusija rodo, kad tikrai klausimas yra labai sudėtingas politinių požiūrių, techninių, teisinių. Aš jau seniai sukuosi politikos sluoksniuose ir tikrai nenoriu pasakyti, kad e, politinis sprendimas e, bus rastas. Bet komisija turi siekti užtikrinti, kad techninis atsakas ir teisinis maksimalus būtų rastas teisiniai problemai spręsti. Aš dabar nenorėčiau kalbėti apie geopolitinės, geostrateginės problemas, tai yra ponios Mogherini kompetencijos klausimas. Būtent to mes norime išvengti mūsų požiūrių. Mes paprasčiausiai norime įgyventinti teismo sprendimą priimti atitinkamą sprendimą, kuris būtų naudingas atitinkamiems gyventojams dėl vakarų Saharos statuso. Šis klausimas turi būti sprendžiamas kitur, jungtinėse tautose ar panašiai. Ir mes o, e, tikrai e, negalime taisyti su o, e, posakis, kad komisija pritars tam tikram netinkamam elgesiu ir panašiai. E, ponė Mogherini dalyvauja politiniuose procesuose, jie, kuriuose ieškoma politinio sprendimo. E, aš girdėjau tai, kas sakė parlamento nariai, kai kurie, kurie prašė išsamesnės informacijos, e, daugiau duomenų. Mes pateikėme pasiūlymą e, Prieš tai dirbome daug, e, bendravome su visais suinteresuotais subjektais, bet procesas nėra pasibaigęs ir aš, kaip sakiau, esu pasirengęs atvykti dar kartą pas jūs, e, ypač po parlamento apsilankimo vakarų Saharoje, kad mes galėtume įvertinti pažangą. Bet noriu pasakyti, kad E, tie visi elementai, kuriuos pristatėme, yra labai gerai apgalvoti. Yra tam tikri reikalavimai, tam e, tikri klausimai. Ir dar noriu pasakyti trečią dalyką. Turėtume e, vengti sakyti, kad e, mes nepasieksime nieko. Mes turime galvoti apie dabartinę situaciją ir galvoti, kaip užtikrinti, kaip galima didesnę naudą ir tvirtesnės garantijas. E, e, pranešė, šešėlinė pranešė, kalbėjo apie tai pirmiausiai dėl e, vakarų Saharos gaminių kilmės. Mes norime jūs E, patikinti, kad reikia užtikrinti atitinkamos informacijos skaidrumą. Ir aš sutinku su jumis, mes turime e, siekti geriau e, identifikuoti produktus. Tai yra susijęs su šią teritoriją. Mano tarnybos, išorės veiksmų tarnyba aktyviai dirba spręsdami šį klausimą ir keliamas šis klausimas su Maroku, kuris taip pat e, dalyvauja šiame procese. Tai yra klausimas, e, kurių požiūrių mes keliame daug reikalavimų. ES ir Maroko karalystė yra susitarę E, keistis per asociacijos komitetą kartą per mėnesį informaciją, turi vykti abipusiai procesai ir Marokas turi atitinkamą mechanizmą sukurti, yra primti sprendimai su atitinkamomis ministerijomis Maroko ir komisija toliau taikys labai griežtus reikalavimus šioje srityje. Ir aš pats pasiryžęs dirbti. Taip pat e, šioje srityje keletas klausimų buvo pateikta ir apie pasiekmes ar poveikį, e, jeigu, kuris kiltų, jeigu parlamentas nepritartų ratifikavimui. Aš noriu pasakyti, kad pasiekmes būtų labai aiškios, tai yra nebus preferencinio traktavimo, lengvatų ir tai turės neigiamą poveikį, pavyzdžiui, ekonominį. Aš e, apie tai kalbėjau ir, nor, kaip sakiau, pavyzdžiui, žemės ūkė, žuvininkystės sektoriuje labai daug e, darbo vietų nuo to priklauso, pavyzdžiui, e, pedimas e, žuvininkystės produktų. Tai yra sritis, kuri labai nukentėtų. ir e, galima galvoti apie tai, kaip e, veiklą ekonominę paskatinti vakarų Saharoje. E, mes taip pat turime siekti gauti tikslę teisingą informaciją ir bendraujame su, pavyzdžiui, pilietinės, pilietinės visuomenės atstovais, NVO, renkame informaciją bet e, ir norime, e, kad ta informacija būtų kaip galima patikimesnė. Nesivadovaujame gandais. Dar kartą noriu pasakyti, kad nėra kitų institucijų ar kitų susitarimų, kurie leistų vakarų Saharai užsitikrinti mm, lengvatas ir užsitikrinti veiksmingą bendarbiavimą. Ir galvojant apie tai, reikia galvoti apie susitarimą. Ir mes savo ruoštų būsime budrus, sieksime, kad e, numatytos nuostatos būtų įgyvendus ir kad e, tai būtų naudinga vakarų Saharos gyventojams. Aš e, suprantu, ką jūs sakėte kaip e, Sardinijos atstovas. Taip pat e, reaguoju tai, ką pasakė Ajala Sender. Taip, vyko konsultacijos Nėra politinio sprendimo, politinė situacija sudėtinga, dėl to konsultacijų klausimas yra labai sudėtingas. Jūs kalbėjote apie konsultacijas ir pritarimą. Aš noriu pasakyti, kad komisija darys viską, ką gali, kad būtų gyventas teismo sprendimas ir mes uh, siekiame. Uh, išgirsti Vakarų Saharos NVO pilietinės visuomenės organizacijas, 25 grupės ar veikėjai, politiniai, socialiniai, ekonominiai, e, išsakė savo nuomonę. Beveik visi išsakė iš jų, mes susisiekėme su 25 e, organizacijomis. Ir nebuvo išsakyta esminių pastabų dėl turinio. E, Viena yra NVO asociacija, viena iš tų grupių atsisakė susitikti su mumis ir e, mes visą informaciją paskelbėme ir noriu pasakyti, kad tai buvo labai svarbus elementas kuris susijęs su techniniais tam tikrais reikalavimais, kurie sustiprina mūsų pasiūlymą. Taip galima kai ką koreguoti. Tiksliau buvo galima po konsultacijų tam tikrus dalykus pakoreguoti, pakeisti ar pasiūlyti. Tai yra gana sudėtingas klausimas sena problema ir aš e, dar kartą noriu pasakyti, kad nenoriu pradėti esminių diskusijų. Pakartosiu, kad yra techniniai dalykai, techniniai klausimai. Bet e, mes turime galvoti apie teisingumo teismo sprendimus. Komisija turi įgyventi sprendimus Ir galvodami apie šį kontekstą mes turime parengti teisinės, techninės priemonės. Tai taip pat e, leidžia mums siekti ekonominio veiksmingumo, e, kuris būtų e, palankus, sukurtų teigiamą poveikį vakarų Saharos gyventojus, bet tai yra labai svarbu ir svarbu Galiausiai noriu pasakyti, kad mūsų pasiūlymas yra e, pakankamai tvirtas, pagrystas, numatyti terminai ir manau, kuo greičiau išspręsime šį klausimą, tuo bus geriau. Ir mes tikrai nenorime pakengti vietos gyventojams. E, Teisingo teismas e, mini metus, vienerius metus ir Mes surinkome kaip galima daugiau informacijos, viską, ką galėjome ir e, atsižvelgdami į teismo sprendimą pateikėme atitinkamą pasiūlymą. E, tam reikėjo metų bet tuo Aš e, savo pastabomis norėjau sureaguoti diskusijas, aš gerbiu jūsų nuomonę ir dar kartą noriu pasakyti, kad esu pasirengęs atvykti pas jūs ir uh, po, po jūsų misijos, galvojant apie uh, dabartinį kontekstą, mes tikrai turime dirbti taip, kad uh, mūsų veikla būtų kaip galima naudingesnė vakarų Saharos gyventojams. Ir uh, Aš tikiuosi, kad jūs e, pritarsite mūsų pasiūlymui. Puiku, ponė komisijos nary. Dabar ponė pranešėja, ponė Lalon, labai trumpą išvadą padarykit. Labai trumpai. Labai ačiū komisijos nariui, kad atsakėte klausimus, nebuvo lengva, Ir vėlgi dar bus progos dar kartą pasikeisti nuomonėmis, kai mes jau būsim sugrįžę iš misijos vietoje. Bet e, kita vertus, e, neslėpsiu, kad tikrai bus labai su, sunku atsiekti grinai e, politinius klausimus nuo techninių ir priekybos klausimų. Labai ačiū. Dar bus diskusijos po apsilankimo Maroke. Ačiū dar kartą komisijos e, nary ir dabar mes turėsim pereiti kitą salę Antal 2Q2. Well, that's better. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.